Anche se molti colleghi non hanno. Matau, kad daugelis kolegų neatkreipė dėmesio į mano kvietimą pradėti laiką, laik, darbą laiku, tačiau vis dėlto reikia mums pradėti darbus, kad galėtumėm užbaigti mūsų numatytus darbus. Todėl norėčiau pradėti mūsų posėdį nuo penktojo dar, darbo tvarkės punkto Jis yra susijęs su studijos prezentacija. Jo šios studijos pavadinimas - kaip sukurti transnacionalinių partijų sistemą. Šią studiją pristatys vienas iš jų autorių - profesorius e, Luciano Bardi, kuris dirba e, Florencijos universitete. Ir e, būtent prašysime jo apibendrinti atlikto darbo Taigi, iš karto norėčiau padėkoti e, Luciano Bardi, kuris e, su mumis yra nuo pat ryto, girdėjo diskusijas ryte, taigi dabar jis mums e, suteiks daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti transnacionalinių partijų sistemą. Prašom. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau kalbėti anglų kalbą, kadangi uh, prezentacija parengta angliškai. Taigi norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mums dar kartą. Na, Jau komiteto nariai buvo supažindinti su preliminarėmis e, šio, šios studijos išvadomis, e, todėl galbūt kai kurie dalykai, kuriuos aš e, pristatysiu šiandien, jums jau bus pažįstami. Tuo metu mes daugiau kalbėjome apie naudotą metodologiją, ne, o ne apie išvadas, o šiandieną aš konkrečiai norėsiu plačiau pakalbėti apie padarytas išvadas. Taigi Kalbant apie atliktą studiją, 2009 m. lapkričio e, mėnesį e, mūsų organizacija laimėjo Europos parlamento AFKO komiteto skelbtą konkursą parengti ataskaitą dėl e, transnacionalinių partijų sistemų kūrimo. Ši ataskaita buvo parengta 2010 metais, paviešinta Europos parlamento spalio mėnesį. Na ir e, čia e, šioje studijoje yra kalbama apie e, politinių partijų formavimąsi ES lygmenių. Taigi ataskaitą sudaro e, kelios e, dalys. Visų pirma, kalbama apie struktūrinės ES politinių partijų sistemos e, charakteristikas. Vėliau kalbama apie kandidatų atrankos procedūras, politinės partijų kultūras. Toliau kalbama apie finansavimo bei rinkimų teisės aktus. Pirmoji ataskaitos dalis yra susijusi su ideologiniu e, pozicionavimu. E, na, man teks mėtytis tarp dviejų skaidrių. Kitoje skaidriuje e, yra pateikiamos tam tikros diagramos, kaip yra ideologinę prasme pozicionuojamas nacionalinės partijos pagal Europos parlamento frakcijas. Štai matote pagrindinės jų. Aplinkui e, galite matyti septynės dimensijas, pavyzdžiui, gerovė, e, liberalus socializmas, ekonominės laisvės, finansiniai aspektai, teisėtumas, emigracija, aplinka. Taigi, visos e, šio, tai yra tokie rodikliai, pagal kuriuos mes E, nustatome, kokia yra nacionalinių partijų pozicija. Ir štai šioje skaidrėje ją matote, kad galima išvelgti tam tikrą homogeniškumo e, laipsnį visose Europos parlamento frakcijose. Didesnis, aišku, homogeniškumo e, laipsnis yra pasiektas liberalų na, mažesnis homogeniškumo e, lygis, galima, e, galima matyti jį kitose frakcijose. E, pavyzdžiui, tarp žaliųjų frakcijos, socialistų frakcijos ir panašiai. Bet kuriuo atveju, apie kalbant apie šių politinių frakcijų homogeniškumą, tai yra labai svarbu, kad ES e, piliečiai žinotų, ko siekia kiekviena e, politinė frakcija. Ko mes siekiame? Mes norime, kad rinkėjai žinotų, e, kokios programos yra formuojamos ES lygmeniu. Todėl politinių e, partijų e, jungimasis yra viena iš sąlygų garantuoti tokiam e, programų žinojimui. Dabar plėtra 2004 metais. Kaip visą tai įtakojo politinių frakcijų homogeniškumą? Na, iš tiesų poveikis buvo mažesnis nei laukta ir būtent šį faktą reikia vertinti teigiamai. Vėlgi, e, vis dėlto e, reikėtų e, stebėti tą homogeniškumo lygį, nes tyrėjai mano, kad kitų rinkimų metu gali būt, galbūt tas homogeniškumo lygis bus pažeistas, sutrikdytas. Bet kuriuo atveju politinės frakcijos, e, jos e, iš tiesų, e, jų ideologinis pozicionavimas yra labai aiškus. Štai matote visą tai šioje skaidrėje, taip pat yra ir išdalinti jums dokumentai, kuriuose galite susipažinti su pateiktais duomenimis iš arčiau. Taigi dar kartą galite pažvelgti į šios, į šios grafikus, į šios skaidrės. Dabar perkime prie antrosios ataskaitos dalies, tai yra praktikos, kaip atrenkami e, kandidatai. E, trūksta e, vienodų praktikų ES, todėl tai gali būti traktuojama kaip kliūtis transnacionališkumui. Ir būtent tą mes dalyką mes pastebėjome E, kaip jūs galite matyti, šiam klausimui daugiau dėmesio skiriama ataskaitoje. Tai yra išvados, mūsų studijos išvados, o ne kažkokie e, vienašališki ar šališki pastebėjimai e, Kuo didesnis decentralizuotumas atrenkant kandidatus, tuo didesnė e, tendencija balsuoti e, pagal taip, e, kokia yra ne nacionalinės partijos politika, tačiau kokia yra europinės partijos politika. Taigi tai yra vienas iš tokių pastebėjimų, kuriuos mes užfiksavome studijos metu. Dabar kokios yra pačios populiariausios e, atrinkimo, atrinkimo e, politikos? Dažniausiai yra e, būtent yra pateikiami pasiūlymai nacionalinių politinių partijų vadovų. Taigi štai čia matote situacijos aprašą, kuri, kurią iš tiesų vertėtų ar norėtųsi keistis, keisti. Toliau kita ataskaitos dalis yra susijusi su politinėmis kultūromis bei organizacija. Nacionaliniu lygmeniu galime išvelgti e, štai ką, kad jeigu egzistuoja e, tos pačios krypties nacionalinės partijos priklausančios vienai politiniai partijai, tai gali sukelti didesnį fragmentiškumą Europos lygmenių. Ir būtent dėl tos priežasties, jeigu, pavyzdžiui, egzistuoja dvi ar daugiau partijų iš tos pačios šalies, toje pačioje politinėje frakcijoje, gali sukelti tokia situacija įtampą evoliucionuojant e, evol, e, Europos frakcijai. Būtent dėl e, nacionalinių aspektų, kurie gali pasireikšti europinių rinkimų metu. Taigi, koks kyla pavojus? Pa, pavojus kyla iš to, kad iš nacionalinio lygmens tam pačiame politinėme lygmenyje esančios partijos gali e, būti panašios ideologinė prasme, tačiau tarp jų bus milžiniškų skirtumų. Taigi, kalbant apie politinės kultūras ir organizacijas, žinome dabar, kad visoms e, politinėms frakcijoms yra taikom, taikomi tie patys teisės aktai ir tai gali paskatinti europinio politinių partijų formavimą. Na, aš ryte girdėjau, kad apie tai buvo kalbėta ir vėliau konkrečiau e, pasisakysiu dėl šių e, dalykų, kai man vėl bus suteiktas e, žodis. Transnacionalinės politinės e, sistemos formavimas priklauso nuo įvairių politinių kultūrų, bet to ir nuo to, kaip yra suvokiami Europos parlamento rinkimai. Taigi šie dalykai nėra nauji, jie yra seniai žinomi. Nacionalinių lygmenių, kaip svarbus yra Europos parlamento rinkimai. Būtent tai yra didžiulis išbandymus ir daug parodantis, ne tik atskleidžiantis politinius aspektus, tačiau e, labai svarbu visą tai taip pat ir politikų strategijų atžvilgių, nes e, politinės partijos e, bando prastumti tam tikrus savo tikslus, per Europos parlamento rinkimus. Ir tai taip pat gali sukelti tam tikrą fragmentacijos poveikį tarp e, Europos partijų. Toliau e, partijų finansavimas bei rinkimų teis, e, teisės aktai. Vėlgi šį rytą šis klausimas buvo aptartas na, ir mes, kai rengėme šią ataskaitą, taip pat atsižvelgėme į šiuos klausimus. Ir vėliau aptarsiu tuos aspektus, kurie buvo e, aptarti ryte. Dabar tiesiog pristatysiu išvadas, kurias e, mes padarėme e, pagal situaciją, kuri egzistavo prieš porą mėnesių. Taigi, aišku, visų pirma, mes turime kalbėti apie rinkimus reglamentuojančius teisės aktus. Aišku, jeigu bus organizuojamos ES e, e, rinkiminės kampanijos, tai galbūt e, paskatins žmonių aktyvumą. Tačiau toks preferencinis balsavimas, jeigu jis būtų perkeltas į ES lygmenį, tai taip pat turėtų pozityvų vaidmenį formuojant Europos politinėms partijoms. Tik, tačiau tik tada, jeigu mes sugebėsime įrodyti rinkėjimams, kad yra įrodyta per ilgą laiką, kad preferencinis balsavimas yra viena iš geriausių priemonių, e, kurias turi rinkėjai įtakoti e, Europos parlamento narių pasikeitimus. Nes aišku, dažnai kandidatus e, ir jų sąrašus sudaro e, partijos, todėl dažnai rinkėjai negali e, pasirinkti iš tiesų, kad jų kandidatas laimėtų rinkimus. Taigi būtent toks preferencinis balsavimas ir padėtų pakeisti tokią situaciją. Toliau ir e, er, partijų finansavimas ES lygmenių taip pat galėtų e, paskatinti e, organizacijų konvergenciją. Apie tai buvo kalbėta anksčiau ir vėliau vėl apie tai pasisakysiu. Ir nepaisant to, kad 2004-2003 reglamentas numato daug paskatinamojų priemonių, E, vis dėlto e, finansavimas daug priklauso nuo nacionalinių partijų finansavimo. Dabar, kalbant apie transnacionalinės partijas, prieš pastatant jas transnacionalinių partijų sistemoms. Tiesiog mes iškėlėme klausimą, ar tokia sistema apskritai gali egzistuoti. Mes laikomės nuomonės ir man atrodo, kad kažkas apie tai kalbėjo ryte kad partijų sistema yra sudaryta ne tik tai iš tarp nacionalinių partijų, tačiau ir tarp jų egzistuojančios sąveikos. Tai yra, e, transnacionalinės partijos atsiranda prieš susiformuojant transnacionaliniai partijų sistemai. Būtent e, su tokia situacija mes susidurime naujos demokratijos šalyse. Laikomės nuomonės, kad ES lygmenių mes vis dar esame situacijoje, kad e, artėjame, artėjame prie tų transnacionalinių partijų, tačiau mes kol kas neturime transnacionalinės partijų sistemos. Kokį galiu pateikti pavyzdį? Pavyzdžiui, Belgija. Labai daug partijų, tačiau nėra jokios nacionalinės partijų sistemos. Vietoj to egzistuoja dviejų dvi e, partijų sistemos, kurios nėra tarpusavėje integruotos. Todėl turėtų būti parengtos kažkokios paskatinamosios priemonės, kurios paskatintų politinę sąveiką tarp politinių partijų ES lygmenių. Taigi, kokios dabar pasiektos išvados? Na ir aišku, e, kokios galėtų būti rekomendacijos. Transnacionalinių partijų formavimas yra būtinas, tačiau jų nepakanka, kad būtų suformuota e, transnacionalinė partijų sistema. Dėl ko? Todėl, kad trūksta konkurencijos tarp partijų, e, norint kontroliuoti vykdomąją valdžią. Apie tai buvo kalbama ryte ir būtent šį klausimą mes akcistuojam. Be to, atsižvelgiant į dabartinę institucinę santvarką, E, galbūt galima šią e, situaciją pagerinti, numatant naujas e, procedūras ir, pavyzdžiui, siūlant savus kandidatus į komisijos pirmininko postą. Taigi, kas turėtų būti daroma? Turėtų būti gerinami sąryšį tarp partijų ES lygmenių. Taip pat bū, turi būti sustiprintas tai, ką mes vadime federacijomis. Tai yra mm, vietos e, partijos, kurios e, sudaro frakcijas. kurios pasižymi trimis pagrindiniais elementais Toliau reikėtų sukurti e, konkurenciją tarp politinių partijų Europos lygmenių. Taip pat turėtų būti pagerintas partijų e, matomumas, taip pat jų aktualumas ES lygmenyje. Taigi, tokie mano yra. E, apie šios dalykus pakalbėsiu maždaug po valandos. Ačiū. Bene, profesor Bardi, la ringrazio. Puiku, norėtumėm padėkoti profesor, e, profesoriui, profesoriui už prezentaciją. Prisimename, kad anksčiau jau e, buvo pristatyti preliminarius šios e, studijos rezultatai. Dabar jau matome, kad ši studija yra baigta. Jeigu norėsite užduoti klausimą, prašom dabar žodis ponui Guerrero. Gracias, profesor Bardi, por... Labai ačiū profesoriu Bardi Deja, šiek tiek pasimečiau pirmoje jūsų tyrimo dalyje, tačiau norėjau pakalbėti apie tą dalį, kuri man atrodė svarbi, nes ji susiję šį tyrimą dėl Europos politinių partijų sistemos su e, rinkimų reforma, apie ką mes diskutuojame šiuo metu komitete. Jūs kalbėjote apie preferencinį balsavimą. Apskritai tai yra siejama su demokratijos kokybė. Ta prasme, kad rinkėjas turi galimybę ne tik balsuoti už politinės partijos pateiktą pasiūlymą, bet tai ir padaryti tam tikrą įtaką tvarkai, pagal kurią tos partijos kandidatai yra išrenkami. Šis elementas yra skirtas šiek tiek pasipriešinti biurokratijai ar pernelik dideliam politinių partijų centralizavimui. Tačiau duomenys rodo, tačiau, kad viskas priklauso nuo šalies politinės kultūros lygmens. Nes tai gali suveikti vienaip ar kitaip. pavyzdžiui, Vokietijoje niekas nedvėjoja tokios sistemos e, pranašumų Vokietijoje, tačiau Italijoje, pavyzdžiui, Italijos pietuose dėl to labai smarkiai abejojama, nes preferencinis balsavimas gali gali leisti konkuruoti kandidatams iš tos pačios partijos. Tačiau man kyla abejonių dėl tokios preferencijų sistemos, kai kalbama apie transnacionalinį balsavimą, transnacionalinius rinkimus. Nes jeigu tai nebus organizuojama kitaip, palyginti su tai, kaip tai daroma šiandien, tai gali pasitaikyti, kad šalise, šalis, kuriuose yra daugiau gyventojų, tai jie ko gero turėtų pakankamai galios išrinkti savo šalies kandidatus. Pavyzdžiui, jeigu yra sąraše 25 kandidatai, vokiečiai balsuos už e, vokiečius, o ispanai už ispanus. Ir turint galvoje, kad Ispanijoje, pavyzdžiui, yra dabar 46 milijonai gyventojų, o italai e, balsuos už italus, tai galimybės lietuviui ar maltiečiui būti išrinktam būtų daug mažesnės. kita hipotezė. Kai kalbama apie sąrašo sudarimą, ar partijos turėtų kažkaip sudaryti tą sąrašą, ar rinkėjai? Jeigu tai būtų sąrašas, kuris yra didesnis, tačiau galų gale jame atsirastų 25 tik tai asmenys. Taigi, čia dar daug reikėtų pagalvoti apie tą Europos politinių partijų atsiradimą, galbūt vėliau, galbūt mums pavyktų sukurti Europos politinių partijų sistemą. O rinkėjai, kurie domėtųsi labiau e, Europos dalykais, galėtų pozityviai paveikti visą tai. Nemačiau daugiau norinčių kalbėti. Tuomet prašau profesorių Bardį atsakyti. Kadangi kalbame apie preferencinį balsavimą, kalbėsiu itališkai. Na, aš sutinku su daug ko, ką jūs, ponė Gerero pasakėte, tačiau techninę prasme galėčiau patikslinti šiek tiek. Man aš ne, neturėjau, negalėjau kai kurių dalykų išaiškinti detaliai, nes turėjau nedaug laiko. Kai kalbame apie preferencinį balsavimą, tai mes pateikėme greičiau techninį, o ne politinę rekomendaciją. Na, bet e, šis pasiūlymas buvo susijęs su tuo, kaip mes, kai mes, mes galvojame apie vieną, vien, vienerį, vieną Europos homogenišką rinkimų įstatymą, o ne kalbame apie transnacionalinės rinkimo apylinkės. Ir aišku, kilo tam tikrų abejonių, nes problemų mažesniems šalims kiltų kaip jūs teisingai sakėte, joms būtų sunku išrinkti savo kandidatus. Na, o kai dėl demokratijos kokybės ir kiek tai galima panaudoti, tai aš manau, kad daug problemų susijusių su preferenciniu balsavimu ir piknaudžiavimu, e, su preferenciniu balsavimu, kas pasitaiko Italijoje, tai yra todėl, kad yra daugialypės preferencijos. Na, jeigu yra viena preferencija, tai daugelio, daugelio šių problemų galima išvengti. Galbūt spręsti ar panaudoti tokį sprendimą šiek tiek ant stoką. Tačiau pirmieji mano tyrimai, kuriuos aš atlikau Europos parlamente, Europos parlamento užsakymų buvo 1987 metais. Tuo metu, aišku, toks sprendimas buvo pernelyg ankstyvas, nes Na, kaip ten bebūtų, ši mano nuomonė yra gana na, tokia akademiška. Atsiprašau, kad gana vėlai paprašiau žodžio. Maniau, kad daugiau bus norinčių pasisakyti. Na, visų pirma, ačiū Jums, profesoriau, už tyrimo pristatymą. Manau, kad šioje diskusijoje reikėtų galvoti kokie yra įmanomi pakeitimai per trumpesnį laiką, nes daugeliu pakeitimų reikia pakeitimų pirminėje teisėje, o kai kurios kitus dalykus galima pasiekti pakeitus antrinius teisės aktus. Pavyzdžiui, kalbame apie Europos partijas galima, pavyzdžiui, sąrašą turėti e, europinį kandidatą numeris vienas sąraše. Tam jokių teisės aktų keisti nereikia. O, na, o kalbant apie transnacionalinius, e, transnacionalinės reikimo apylinkės, tai tam reik, prireiktų sutarties pakeitimų Ir aišku, būtų pavojus, kad e, visi 25 kandidatai būtų, išrinkti kandidatai būtų iš vienos šalies. Reikėtų sprendimo, kaip tai padaryti subalansuotai. Ir aš kol kas neįsivaizduoju, kaip tai greitai būtų galima padaryti. Neįsivaizduoju, kaip tai būtų galima padaryti iki 2019 metų net. Kitų rinkimų Na, o kai kalbame apie partijų statutus, tai reikia turėti galvoje ir vidinę partijų demokratiją. Pavyzdžiui, jeigu pasvarstysime, kiek yra legitimuotas piliečių balsas renkant parlamento narį, tuomet galima klausti, taip kelti klausimą, kiek legitimuotas yra ir nominavimas to kandidatas, kandidato. Na, o e, kalbam apie tai, kad turėtų būti reikalavimas e, taikyti slaptą balsavimą ir reikėtų siekti partijos narių dalyvavimo balanso kažkokio. Παναγιανάκο. Ήταν, έχει πολύ ενδιαφέρον η έρευνα που έγινε κατόπιν εντολής της δικής μας Επιτροπής ε, για την πέννη. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau, jei leisite, detaliau šiek tiek viską aptarti. Kalbame apie Europinę partiją ir jei ruošiatės ją įsteigti, tai gal nebūtinai reikia ir Europinių partijų sistemos. Tačiau dažniausiai toks procesas vyksta palaipsniui. Juk vieną dieną viskas aptariama, kitą dieną surašoma ant popieriaus, trečią dieną prasideda dėrybos. Jei pavyktų sudaryti tarp valstybinius sąrašus europiniams rinkimams, tai tuomet reikėtų ir Europinių partijų sistemos, reikėtų bendro Europinių partijų statuto. Ir po to taip pat reikėtų užtikrinti, kad egzistuotų tikra konkurencija tarptų politinių partijų. Kadangi kalbam apie finansavimą, tai dabar svarbiausia būtų tai, kad mes vis dar esame tik pirmam etape. Mes bandome nustatyti tam tikras sąlygas, aplinkybės, kuriomis, tur, kuriomis turėtų būti grindžiamas komisijos pasiūlymas. Tai turėtų būti tam tikri minimalų standartai ir sąlygos. Tai yra, kad partija turėtų būti demokratinė. Aišku, reikės dėl to priimti dar ir vėliau tam tikrus sprendimus. Bet aš norėčiau užduoti kelis klausimus dėl partijų. Juk tai nebus tiesiog skirtingų šalių partijos ir jų nariai. Panašu, kad jūs e, lik ir ketinate numatyti galimybę atskiriem asmenim būti nariais. Tad kyla klausimas dėl narystės. E, pavyzdžiui, kaip bus, jei, kaip bus su narystė tų asmenų, kurie atvykę iš šalių, kuriuose nėra seserinių politinių partijų. Um, allora, sulla, sulla... Ačiū pirmininkė. Atsakydamas ponui Vylandui, pasakysiu, kad jis turbūt klausimą uždavė ne man, o kitam kolegai. Bet vis dėlto galiu pasakyti, kad taip, labai svarbus pirminės teisės konstituciniai aspektai, taip pat ir antrinės teisės aspektai. Ir aš, kaip ekspertas, be abejo negaliu priimti sprendimo dėl šių aspektų. Aš galiu tik tai pateikti rekomendacijas ir mūsų rekomendacijos yra grindžiamos idėja, kad partijos teiks savo kandidatus taip kaip panašiai kaip tai daroma, teikiant kandidatus komisijai. Ir šį ryt e, per diskusijas paaiškėjo, kad kai kurios šalis yra linkusios taikyti tokią praktiką ir mūsų nuomonė būtent tai paskatintų konkurenciją Europos lygių. Ir tai turbūt ir taptų vienas iš svarbių aspektų sudarant tarp valstybinę partijų sistemą. Manau, kad šis mano paaiškinimas taip pat atsako į kai kuriuos kitus keltus klausimus. Na, o kalbant apie konstitucijos pakeitimus, pirminės teisės pakeitimus, kurių reikės norint sudaryti tarp valstybinės rinkimo apylinkės. Taip, jie gali būti būtini, tačiau kaip jau sakiau, tai turės nustatyti šis komitetas. Jūs turėsit išsiaiškinti. Jeigu būtų įmanoma tai padaryti, manau, kad tai tikrai būtų naudinga. Toliau preferencinis balsavimas. Man atrodo, jam irgi galima būtų pritarti, tačiau reikėtų nustatyti tam tikras sąlygas. Reikėtų taip pat nustatyti sąlygas nominuojamiem kandidatam Tai taip pat būtų pliusas. Na, o narystės klausimas, ypač atskirų asmenų narystė, tų asmenų, kurie nėra nacionalinių partijų nariai. Prie šio klausimo dar grįšiu šiek tiek vėliau, bet e, aš ir mano kolegos pritartumėm tokiai minčiai. tačiau nebūtinai ta tradicinė narystės nacionalinėse partijose forma. Ši apskritai visa ši paramos arba remėjų koncepcija gali būti registruojama ir galbūt tai būtų visai geras variantas, Kita vertus, manome, kad nereikėtų nustatyti tam tikros narystės, kuri būtų alternatyva narystai nacionalinėse partijose. Bet vėlgi šiuo klausimu nuomonės turbūt išsiskiria. Bet kaip sakiau, mes pritartumėm vienokios ar kitokios narystės įvedimui tokios narystės, dėl kurios nekiltų konflikto su narystė nacionalinėse partijose. Ponas Gerero. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šitą pasakyti ponui Vyland. Aš kalbėjau apie Andrew Duff dokumentą dėl rinkimų reformos, ir sakiau, kad kol kas jis yra laikomas pagrindiniu pasiūlymu. Nes, sakykime, jei būtų sudaromas tarpvalstybinis sąrašas su 25 skirtingom pavardėm, nebūtų geriausias variantas. Ir iš esmės tai yra ne mano pasiūlymas. Toks pasiūlymas buvo pateiktas Andrew Duff pranešime ir būtent tokį variantą jis siūlo savo reformoje. Na, o kalbant apie europinių partijų idėją ir apie idėją, kad šios partijos nominuotų kandidatus. Galbūt tai būtų įmanoma, jeigu jie surinktų daugumą parlamente, toks pasiūlymas būtų labai svarbus. Daugelį šalių turbūt yra kažkokių panašių sistemų, yra parlamentinės sistemos ir nors parlamento narius renka piliečiai, rinkėjai, vis dėlto politinė prasme jie renkasi vyriausybės programą ir iš esmės renkasi ministrą pirmininką. Žinau, kad yra tokių atvejų Europoje, kai vyksta visuotiniai rinkimai lankytojų aktyvumas yra apie 75 procentai. Tačiau kai vyksta regioniniai rinkimai, tas aktyvumas nukrenta iki 60 procentų. Na, o kai vyksta europiniai rinkimai, tai tuomet aktyvumas rinkėjų yra tik tai 40 procentų. Vis dėlto tai yra didesnis skaičius nei Europos vidurkis. Tačiau vis dėlto tai yra 30 procentų mažesnis skaičius. Ir kai žmonės klausia, kodėl taip yra, dažniausiai gauname atsakymą, nes žmonės tiesiog nežino, už ką jie balsuoja, ką jie renka. Na, o e, visuotiniuose nacionaliniuose rinkimuose jie žino, ką jie renka, jie renka vyriausybę, savo vyriausybę. Tad bet kokia sistema, kuri padėtų sukurti gerą aiškę rinkimų sistemą, tai yra tokia sistema, kurioje rinkėjas žino, ką jis renka ir dėl ko jis apsisprendžia, tokia sistema tikrai būtų skatintina ir būtų tikrai teigiamas dalykas tiek politiniam aktyvumui, tiek rinkėjų aktyvumui. Jūs taip pat minėjai, kalbėjote apie Europos socialistų partiją. Sakėte, kad jie dabar galvoja, gal reikėtų teikti savo kandidatą į komisijos rinkimus. Ir galima sakyti, kad iš dalies panašus procesai jau vyko praeitįje. Tačiau per praeitus rinkimus tai nebuvo taip aišku. Vis dėlto bendra prasme lyg ir visi supratome, kad Europos liaudės partijos kandidatas buvo ponas Baroso. Tačiau tai nebuvo aiškiai suformuluota rinkiminėje kampanijoje. Manau, kad panašių dalykų gali būti ir 2014 metais. Ir jei taip bus, Europos rinkėjams susidarys įspūdis, kad jie turi primti sprendimą dėl daug konkretesnio dalyko. Ačiū. Dar žodžio prašo ponas Efner. Tačiau aš norėčiau e, pasiūlyti štai ką. Pagal mūsų programą nuo 4 iki 5 mes turėsime išklausyti ekspertų ir profesorių nuomonę, e, tarp jų vėl pasisakys e, ponas Bardį. Todėl galbūt e, bendras diskusijas mes galėtumėm organizuoti po to, ar jūs dabar norėtumėt kalbėti, o galbūt vėliau, kai išklausysime keturių docentų pasisakymą. Ačiū pirmininkė, galiu palaukti. Puiku, tada perikime prie tolesnių darbų. Kreipsiuosi dabar į profesorį Morlok iš Vokietijos ir ES politinių partijų instituto. Jam yra skirta 15 e, minučių, nes e, dar reikės išklausyti e, kitų profesorių nuomonės, tai yra pon profesoriaus Bardį. Ne, atsiprašau, sako kalbėtojas, yra tik tai trys profesoriai. Dar vienas iš jų yra Krisof Phu, nežinau ar teisingai ištariau greikišką pavardę, bet kuriuo atveju dabar žodis suteikiamas profesoriai Morlock. Pirmininkė, ponai ir ponios. Demokratija reiškia taip pat galimybę įtakoti politinius lyderius. Todėl turi būti numatyti tam tikrai kanalai, kurių pagalba e, piliečiai galėtų daryti įtaką e, politiniam gyvenimui, pavyzdžiui, per parlamentą, per rinkimus arba e, per kitus instrumentus. Na dabar formuojasi tokios specialios organizacijos, kurios galėtų sukaupti e, tą piliečių norimą e, pasiūsti e, siunčiamą žinę. Tai tos e, organizacijos ir yra politinės partijos. Politinę įtaką galima daryti tik tai tada, jeigu yra susiformavusi politinių partijų sistema. Todėl tam pagrindinė sąlyga yra visų pirma politinės partijos kad būtų užtikrinta demokratinė tvarka. Tam mes pritarėme visi. Tuo pat metu, kokia yra europinė realybė? Politinė įtaka e, gali būti daroma tik tai per politinės partijas. Mūsų šalyse valdžia yra centralizuota, todėl nacionaliniu lygmeniu galima teik, e, daryti įtaką tik per nacionalinės partijas. ES sutartyje 10 straipsnėje 4 dalyje kalbama apie politinės partijas Europos lygmeniu. Politinės partijos turėtų veikti ne tik tai e, parlamente tačiau ieškoti ir kitų sąveikos būdų visuomenėje. Todėl joms teks pagrindinis uždavinys yra, tai yra sukurti politinių partijų sistemą. Šiuo atžvilgiu norėčiau pritarti tam, ką pasakė profesorius Bardai. Europos uh, politinės partijos iki šiol vaidino labai nežymo vaidmenį. Nes, pavyzdžiui, netgi kalbant apie Europos parlamentus, viskas yra apsprendžiama nacionaliniu lygmeniu. Taigi, kaip turėtų būti kuriama ta politinių partijų sistema? Visų pirma, per institucinius e, susitarimus, antra, per finansavimą, trečia, per atitinkamų teisės aktų parengimą. Institucinė santvarka yra labai svarbi. Todėl, kad politinės partijos gali vystytis tik tada, jeigu jos gali užsijimti tam tikrą veiklą. Demokratiniai partijai veikti reikalingos demokratinės veiklos sąlygos. Todėl AFKO komitetas e, turi aptarti pakeitimus konstitucijose, sutartyse kad būtų sukurtos e, tokios veiklos sąlygos. Na ir tada mes galėsime pasižiūrėti, ar Europos parla, e, politinės partijos gali veikti aktyviau. Antras dalykas yra susijęs su finansavimo aspektais nebus jokios e, Europos politinės partijos, jeigu nebus skirta jai e, finansavimo. Taip pat e, biudžetinių lėšų. Taigi biudžetas, finansavimas tokių partijų leis joms autonomiškai siekti tikslų. Partijos atstovauja tam tikras visuomenės dalis. Ir aišku, kai kurie asmenys e, turi didesnių galimybių e, sulaukti paramos įnašų. Todėl labai svarbu, kad būtų sukurtos vienodos finansavimo galimybės visoms politinėms partijoms. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygos visoms. Toliau dar vienas dalykas. Tai yra teisės aktai reglamentuojantis politinių partijų veiklą. Na, jūs uždavėte kelis klausimus, pavyzdžiui, dėl e, juridinio statuso, juridinio legitimumo. Taigi, Europos politinės partijos legitimumui sukurti reikalingi teisės aktai. Kai kuriuose šalyse pirmą kartą būt, būtų keliamas toks klausimas. Aišku, iš to išplauktų ir daug kitų klausimų, todėl būtų labai naudinga, jeigu e, Europos politinė partija būtų kuriama europiniu lygmeniu. Pagal kokius kriterijus turėtų būti kuriamos Europos politinės partijos? Tokių kriterijų skaičius turėtų būti ribotas. Antras dalykas. Reikia atsižvelgti, kokį, kokį poveikį suteiks tokių politinių partijų egzistavimas nacionaliniam lygmeniui na, politin, Europos politinės partijos sudaro nacionalinės partijos, kurios e, vadovaujasi skirtingomis taisyklėmis. Pagal europinės taisyklės E, Europos politinės partijos turi turėti tas pačias galimybės, kaip ir nacionalinių e, lygmenių sukurtos partijos. Tai lengva įtvirtinti teoriškai, tačiau sudėtinga įgyvendinti. Bent jau reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad Europos politinės partijos neatsidurtų prastesnėje situacijoje Europinėse rinkimuose nei nacionalinės partijos. Dabar į kitus jūsų užduotus klausimus dėja aš negaliu atsakyti. Dar vienas dalykas. Tai yra galimybė priimti sprendimus. Jeigu pažvelgsite, kokia yra susidariusi politinė realybė ES, tai matysite, kad e, dažniausiai e, sprendimai yra primami centrinėme lygmenyje. O dar, man atrodo, teks grįžti prie e, tų partijų legitimumo klausimo. Noriu pasakyti, kad ne visi e, Vokietijoje mūsų politinės partijos neturi juridinio statuso, neturi e, tokio dalyko, todėl bus labai sunku, pavyzdžiui, Vokietijoje veikti tokioms Europos politinėms partijoms. Dėl tos priežasties reikia sukurti tą naują europinį lygmenį. Dar vienas dalykas yra susijęs su tokių partijų pripažinimu. Na, aišku, galima e, kelti sąlygą, kad e, partija turi as, atstovauti keli atstovai skirtingose e, nacionaliniuose parlamentuose, tačiau vėlgi kils labai daug problemų, nes skirtingose valstybėse egzistuoja e, skirtingi reikalavimai, kada e, partija, pavyzdžiui, laimi rinkimus ir gali turėti savo atstovus parlamente. Vienoje šalyje tokia riba yra 3 procentai balsų, kitoje 5. Vėlgi, dabar norėčiau perėti prie pačio pagrindinio mano pasisakymo aspekto. Apie tai kalbėjo kolega Hefner e, šį rytą. Pagal egzistuojančias taisyklės kyla labai, labai daug problemų. Pavyzdžiui, yra e, numatomos vienos sąlygos dėl e, partijos atstovavimo, pripažinimo ir kitos taisyklės yra susijusios su partijų finansavimo aspektais. Na, aišku, mes nenorime, kad e, partijos egzistuotų iš niekur. Tačiau e, partija, kuri nėra finansuojama, na, man atrodo, kad negali egzistuoti. Dabar dėl partijų pripažinimo man dėl to problemų nekyla. Dėl partijų fondų iki šiol e, politinio fondo valdyba turėtų turėti savo atstovą kažkokiame regioninėme parlamente. Ir jeigu, tarkim, mes griežtai siesime politinį fondą ir politinę partiją, tada e, būtų protinga manyti, kad regioninės partijos atstovauja, atstovautų regioninius e, interesus. Pavyzdžiui, tokiu atveju e, tokioms partijoms būtų galima leisti steigti politinius fondus. Toliau dar keletas klausimų. Tai yra, pagal kokias sąlygas būtų galima finansuoti partijas. Na, žinote, kad politikoje taip pat yra konkurencija. Ir konkuruoja ne tik tai egzistuojančios e, politinės partijos ar esami politikai. Konkurencija yra taip pat naudinga ir galimiems e, kandidat, galimoms e, politinėms partijoms ir rėmėjams. Na, bet kuriuo atveju negalime numatyti pernelyg griežtų reikalavimų, kad būtų galima gauti finansavimą. Deja, praktikoje nežinau, kaip visą tai gyveninti. Kas būtų teisinga? Būtų teisinga, kad būtų e, padalinta 15 procentų gaunamų lėšų tarp politinių partijų. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie tai, jeigu pavyzdžiui vieną Europinę partiją sudaro ne tik nacionalinės partijos, tačiau ir atskiri individai. Tokią situaciją reikėtų panalizuoti. Toliau penktas jūsų užduotas klausimas. Partijos galėtų tinkamai veikti, jeigu yra užtikrinta vidinė demokratija partijoje ir tam reikalingos taisyklės. Taigi, aišku, galima kelti klausimą, kaip galima užtikrinti demokratiją, tačiau naujų priemonių ieškoti nereikia, pakanka ir esamų. Pavyzdžiui, e, balsavimas, e, partijų kongresų, suvažiavimai ir taip toliau. Kandidatų e, atranka ir taip toliau. Apie tai kalbėjo kolega Vylen. Šeštasis klausimas. Toliau sąryšį su nacionalinėmis e, partijomis, europinių partijų. Gerbiami kolegos, e, na, matome, kad mm, sistema yra kelių lygių ir dėl tos priežasties nereikia brėžti kažkokių skiriamųjų linijų, atvirkščiai reikia ieškoti jungčių Todėl reikia numatyti taisyklės, pavyzdžiui, e, konfliktams spręsti, jeigu tokių atsirastų tarp e, politinių partijų. Na, abejoju, kad gali kilti kažkokių ginčių tarp e, Europos partijos ir nacionalinės partijos. Toliau tiesioginio subsidijavimo draudimas. Mes tam galime pritarti nacionalinių kompanijų netiesioginis finansavimas neturėtų būti draužiamas, nes tokiu būdu iš tiesų būtų galbūt žengtas per nelik didelis žingsnis. Dėl ko? Dėl, ko? Dėl to, kad Europos parla, Europinė partija, kai būtų organizuojama nacionalinė rinkinė kampanija, galėtų pasakyti, kad tai yra mūsų seserinė e, partija ir norėtumėm jai prit, paremti, skirti lėšų ir tam negalime užkirsti kelio. Dabar septintas klausimas. Dėl referendumo. Ką jūs turite menį? Jūs turite menį, kad valstybė, e, valstybės apsisprendžia dėl pakeitimo sutartyse. Dėl to tada pritarčiau, kad e, Europinės partijos galėtų dalyvauti referendumų kampanijose. Tačiau prisiminkite, kas dabar yra rašoma Lisabono sutartyje. Ten yra numatyta piliečių iniciatyva, kuri taip pat turėtų būti kažkieno organizuojama. O kas galėtų tai geriau atlikti, jei ne Europinė partija? Aišku, mes neturėtumėm leisti, kad viso tuo užsijimtų turtingos lobistinės grupės. Tai iš tiesų tas rytis, kuris, kurioje galėtų pasireikšti Europinės politinės partijos. Na, prisimenate, mes anksčiau kalbėjome apie veiklos rytise, tris rytis, kuriuose galėtų reikštis tos politinės partijos ir viena iš jų galėtų būti ta politinė piliečių iniciatyva. Devintas klausimas. Politinės partijos yra labai svarbus politinio proceso instrumentas. Žmonės formuodami politinę partiją atneša e, dalelį savo tapatybės. Todėl politinės partijos turi būti personifikuotos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir europinės politinės partijos turės turėti matomus lyderius. E, pavyzdžiui, e, tuos asmenys, kuriu, kuriuos, kurių kandidatūra būtų iškelta, tarkim, komisijos pirmininko pozicijai. Dabar Dėl finansavimo dešimtas klausimas. E, politinės partijos gali atlikti tik tai savo darbą, tač, tik tai jeigu turi atitinkamas priemonės, kad e, e, žmonių pageidavimai, lūkesčiai būt, virstų politiniais sprendimais. Todėl politinės partijos turėtų ne vien tik pačios apsirūpinti finansiniais ištekliais. Žmonės, kuries e, teikia paramą e, politinė, politiniai partijai, turi žinoti, kad e, patys politinės partijos nariai skiria savo veiklai lėšų. Toliau dėl finansinių teisės, taisyklių pažeidimo. Politinės partijos kovoja dėl e, valdžios. Ir mm, kartais toje kovoje nepaisoma taisyklių ir dėl tos priežasties, kai kada politinės partijos turėtų būti e, baudžiamos. Nepageidautinos yra situacijos, kai teisėtai gautos lėšos e, turi būti gražinamos. Todėl nauji teisės aktai, reglamentai yra reikalingi, būtų labai naudingi, kad būtų sukurta gyvybinga europinė demokratija per įvairias e, Europos lygmenių organizuotas nes partijas. Dėkuoju. Grazie, profesor Morlok. E adesso di nuovo. Dar... Labai ačiū profesoriu Morlokai. Dabar toliau žodis vėl profesoriu Lučiano Bardai. Jis yra politikos mokslų profesorius politikos instituto vienas iš direktorių. Ačiū, pirmininkė. Mano pasisakymas taip pat bus pagristas atsakymais į klausimus, kurie buvo išsintinėti prieš šį klausimą. Taigi, tai mano pasisakymas bus e, tam tikrų punktų sąrašas, tiesiog o ne prezentacija. Pradėsiu nuo reikalavimų Europinio ligmens partijams. Tai yra labai sudėtingas klausimas teisinė prasme. Aš tikrai neturėčiau ką daug papildyti dėl tų teisinių aspektų prie to, ką profesorius Marlokas jau pasakė. Turint galvoje, kad jis yra kur kas kompetentingesnis e, toje srityje. Tačiau man atrodo, kad būtų labai svarbu Europinėms partijoms suteikti juridinio asmens statusą pagal ES teisę. Ir tai aiškiai joms suteiktų daug didesnį tapatumo jausmą Europos lygmenių. Apie tai jau buvo kalbėta šį rytą. Ir aš tokiai pozicijai pritariu. Tačiau mums netrodo, aš sakysiu kartais tai aš, tai mes, nes e, kai kurios šios šių dalykų aptarėme su uh, Peteriu Meiriu, kuris taip pat e, vadovauja observatorijai. Taigi mes nemanome, kad būtina reikalauti, jog partija būtų atstovaujama Europos parlamente bent jau vieno nario. Taip yra todėl, Taip pat dėl mūsų ne, požiūrio, kad Europos lygmens partijos neturėtų būti laikomas egzistuojančiamis ar kurtomis skirtingais ligmenimis. Tai turėtų būti laikoma kaip susiję integruotos visumos komponentai. Kitaip sakant, jeigu sakome, kad tik tai partijos, kurios, kurios turi narių Europos parlamente, gali būti laikomas europinėmis partijomis, mes prieštarautume tokiai partijos savokai, tokiai koncepcijai. Žinoma, tai yra ir politinis klausimas. Kur, pagal kurį e, labiau na, vertinami labiau uh, nusistovėjusių partijų interesai prieš palyginti su naujų kylančių partijų interesais. Na ir aišku, kad e, politiniai klausimai ir priklauso jūsų veiklos uh, sričiai. Toliau turint galvoje tą mūsų turimą Europos partijų koncepciją, mes manome, kad individai iš principo turėtų galėti tapti, jeigu ir ne nariais, tai bent jau rėmėjais tokių Europos politinių partijų formaliai. Skirtumas tarp nario ir rėmėjo galbūt gali būti ir subtilus, tačiau tai turėtų tiesiog parodyti, jog tie rėmėjai ar nariai, individualus asmenys, kaip juos be pavadintume, neturėtų konkuruoti su nacionalinių partijų nariais. Aišku, atskiros partijos turėtų tai apspręsti pačios, tačiau mes manome, kad reikia daug dėmesio skirti tam, kaip naujos dalyvavimo formos e, taip pat e, partijų vidaus demokratijos formos bus e, organizuojamos, apsprendžiamos. Kitaip sakant, mes manome, kad individualus asmenys tapę Europos partijos nariais turėtų labiau būti vertinami kaip ambasadoriai ar remė, nacionalinių lygių ir remėjai, o ne aktyvistai senaja e, narystės partijoje prasme. Na ir e, kitas klausimas, kuris buvo užduotas, tai yra susijęs su tuo, kad e, gali atsirasti naujų vidaus demokratijos formų kongresai jau šiandien buvo minėti. Mes šiek tiek abejojame rekomenduoti kongreso instituciją remiantis nacionalinių partijų kongresų modeliu, nes jie netgi nacionalinių mastų praranda svarbą. Mes skatytume įvesti naujas vidaus konsultacijų formas, aišku, panaudojant tam tikrus tinkamus koeficientus įvairiems komponentams, narystė, na, nariam, nar, narių kategorijoms ir panašiai. Netgi galbūt uh, įskaitant ir vidaus rinkimus. Kitaip sakant, mes nemanome, kad formaliai hierarchinės e, struktūros sukūrimas, kur būtų primesti europiniai kongresai, remiantis nacionalinių kongresų pavyzdžių, būtų labai naudingi, naudinga tam, tai partijos organizaciniam modeliui, kokį mes įsivaizduojame. Ir atitinkamai pagal šį požiūrį mes manome, kad Europos politinės partijos turėtų e, galėti vaidinti vaidmenį nacionalinėje arenoje kartu su nacionalinėmis e, partijomis. Mes manome, kad tai būtų paskata sukurti tam tikrą koordinaciją O tokie daugia, daugia pusiai ryšiai būtų būtini kuriant e, naujas integruotas partijas europinių lygmenių, kurios, dar kartą pabrėšiu, negali būti įsivaizduojamos kaip e, atskirtos nuo partijų kitais lygmenimis. Panašiai kaip mums aiškiai sunku, sunku skirti regioninės ir nacionalinės partijas savo nacionalinėse partinėse sistemose. Na ir priežastis, kuri buvo šįryt paminėta Monikos Frasoni, kad tai galėtų būti vienintelis būdas įvesti europinius klausimus į nacionalinės rinkimų kampanijas, yra labai svarbus aspektas. Kitas klausimas yra susijęs su galimybę Europos partijams panaudoti lėšas nacionalinėse kampanijose. Mūsų nuomonė, tai turėtų būti įmanoma, tačiau turėtų būti labai aiškios e, ribos, kiek lėšų galima panaudoti ypač procentiniais dydžiais e, kampanijoms ir referendumams. Žinoma, tai neturėtų E, kenkti tinkamam Europinių partijų funkcionavimui. Dėl transnacionalinių sąrašų, tai apie tai aš jau kalbėjau ir galiu patvirtinti, jog mūsų nuomonė transnacionalinių rinkimo apylinkių įvedimas būtų pozityvi, perspektyvio, pozityvus pokytis. Mes taip pat manome, kad Europinės partijos turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį parenkant kandidatus ir organizuojant kampanijas. Pirmą sykį šįryt išgirdau, kai Andrew Duffas išreiškė idėją, kad būtų galima sukurti ypatingą reguliavimo agentūrą. Apie tai nebuvau, iš karto, nebuvau apie tai anksčiau girdėjęs. Na, iš pradžių man pasirodė, kad tai galbūt būtų nebloga idėja, nors politiškai tai galbūt būtų sunku padaryti. Turbūt ponas Dafas tai pats puikiai supranta. Na, tai būtų tinkamas kelias. Na ir logiška išvada ar pasiekmė, jeigu Europos partijos atliktų didesnį vaidmenį kampanijose ir renkant e, kandidatus. Tai taip pat e, jų vaidmuo būtų didesnis ir nominuojant e, asmenį komisijos pirmininko postą. Mes manome, kad kiekviena partija galėtų pateikti savo kandidatą. Žinoma, negalima eiti daug toliau negu tiek, nes egzistuoja tam tikri konstituciniai limitai, konstitucinės ribos. Šiaip idealia prasme manome, kad e, politinės konkurencijos stiprinimas Europos lygmenių būtų e, Europos parlamento kontrolės vykdomai valdžiai padidinimas. Na ir žinoma, tai pareigalautų reformų, kurios kol kas e, artimiausioje ateityje nėra tikėtinos. Taigi, galiausiai galima pasakyti, kad e, e, finansavimo reikalavimus galima palikti, nes tai yra vienas elementų leidžiantis negruoti partijas įvairiais ligmenimis, kaip sakiau anksčiau. Toks padalymas, kai mano partijos laikomos skirtingais objektais, europinių ir nacionalinių lygmenių, netitinka partijos savokos tiek federalinėse, tiek unitarinėse nacionalinėse sistemose. Iš tikrųjų nėra tokio griežto atskirimo partijų, kaip kartais Europos lygmenių tai pristatoma. Deja, tai yra, tai pabrėžia ta Europos Sąjungos valdymos virš nacionalinė esmė. Na ir tai, aišku, galima e, išspręsti reformuojant ES politinę sistemą, pabrėžiant supranacionalinę dimenciją. Na ir žinoma, kad ši reforma greitai neįvyks. Tačiau be to Europos partijų sistema gali būti tik tai, tik, tik tai tokia, kaip mes kalbame. Kiek mes besistengtume pagerinti Europos partijų sistemas, sistemą, be kvantinio šuolio jų veiksmingume ir na, mes toliau jų neišplėtosime tuo labiau tai tampa svarbu Europos partijų sistemai būtų tai struktūruotai, kad būtų e, skatinama integracija visais lygmenimis, išlaikant autonomiją atskiruose partijų tačiau, komponentuose, tačiau e, siekiant, kad būtų daug paskatų e, joms koordinuotis ir integruotis visais lygmenimis. Manau, tik tokiu būdu galėtume sukurti nors ir ribotą, bet visgi Europos partijų sistemą. Ačiū. Grazie di nuovo, professor Bardi. Adesso il terzo. Profesoriau Bardi, ačiū dar kartą. Na, o dabar žodis dar vienam ekspertui. Prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Konstitucinio reikalų komitetui už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti diskusijoje. Taip pat noriu padėkoti Marijatai Anaku, pranešėjai, už parengtą pranešimą, kuris mano nuomonė tikrai įkvepiantis, taip pat ir provokuojantis. Ir jo pagrindu galime vykdyti šias diskusijas ir apskritai diskusijas apie Europos partijų ateitį. Ir iš esmės Šios diskusijos apibendrina tai, kas iki šiol buvo vadinama pačia sudėtingiausia politikos rušimi. Ar tai yra istoriškai sudarytų konstitucinių valstybių politika, ar tai yra sinergija įvairių nepriklausomų valstybių, dar neaišku, bet vienai par kitaip sąjunga bando apjungti įvairių šalių politiką ir bando kartu sukurti bendrą politinę galę, jėgą. Ir būtent šiuo pagrindu turime diskutuoti ir šiame kontekste turime aptarti Europinės partijos idėją. Labai svarbu parengti reformų paketą Europos partijoms, tačiau tai reiškia, kad turime mobilizuoti atskirų šalių demokratinę energiją, taip pat ir atskirų piliečių energiją. Tai yra tikrai didžiulė sudėtinga užduotis ir norint ją įvykdyti, reikia išsiaiškinti, kaip tai turime daryti, kaip tai atsilieps konstitucijai, pakeitimams, taip pat kaip tai padės sukurti pluralistinį demosą ir kaip piliečiai gali užtikrinti, kad šioje naujoje sistemoje būtų per naujas institucijas išklausoma ir jų nuomonė. Aišku, tokioje naujoje sistemoje bus ir trūkumų, bus e, asimetrijos, taip pat e, piliečiam galbūt, galbūt kils problemų dėl identifikavimosi, už ką jie turi balsuoti, kas juos atstovauja kas atspindės jų interesus. Vis dėlto Europinės politinės partijos labai svarbios Europos demokratijos stiprinimui. Ir tai aišku nėra nauja idėja, nes jau prieš 60 metų buvo rašoma, kad partijos kūrė naują demokratiją, modernę demokratiją, ši priklauso nuo tų politinių partijų, tačiau taip pat kaip ir panešėja sako savo dokumente, politinės partijos ir ypatingai Europos partijos prisideda prie Europos politinės valios formavimo ir daro įtaką tiek normom, tiek pagrindiniam nuostatom, tiek ir visuomeniai. Tad tikrai reikės sistemą reformuoti ir manau, kad reikės sisteminių pokyčių, kurie paskatintų naujos politinės tapatybės sukūrimą. Taip pat reikės skatinti tam tikras demokratijos formas ir tokiu būdu suteikti galimybę išsakyti savo nuomonę piliečiams. Taip pat padėti jiems struktūrizuoti politinę sistemą per politinės partijas. Taip pat suteikti piliečiam tą priklausomumo jausmą kokia turi būti Europos politinių partijų kryptis, į ką turime koncentruotis. Tai yra labai svarbus klausimai ir euro partijos gali kurti, kartu kurti pilietinę tapatybę, taip pat atsižvelgti ir Maastrichto nuostatas dėl e, Europos informavimo, samoningumo didinimo Ir manau, kad tikrai Europartijos dabar jau turėtų koncentruotis ne tik į tokius klausimus kaip kas vadovaus ir kam, o ir į tokius klausimus kaip ką reikia valdyti, kam reikia vadovauti Europoje. Labai svarbu aiški struktūra, struktūruotos diskusijos dėl to, koks gydemosas turi būti sukūriamas ir kuris būtų variantas naudingiausias visai koncepcijai. Svarbu išsiaiškinti, kokios tendencijos būtų svarbiausios, kurios padėtų mum pasiekti savo tikslų. Tad reikia kurti bendrą demokratinę, aiškę sistemą, kuri būtų naudinga ir mūsų piliečiams. Tad žmonės nori vieno bendro demoso, o ne daug ir skirtingų. Ir į tai irgi reikia atsižvelgti. Europartijos turi gauti autentišką teisinį statusą, o ne priklausyti nuo skirtingų nacionalinių nuostatų. Ir būtent tai leistų jom tinkamai atstovauti visuomenės interesus. Tai reiškia, kad reikia statuto, bendro statuto. Jis pagerintų ne tik įstatyminę aplinką, teisės aktų aplinką, bet padėtų ir sukurti tam tikras minimales taisyklės, minimalius europinius standartus, bei sukurtų tam tikrą platformą, kuri padėtų geriau veikti tom partijom ir palaikyti geresnius ryšius su piliečiais. Tad Tikrai reikia ieškoti naujų būdų užmėgsti glaudesnius ryšius su piliečiais. Tarptautinės transnacionalinės partijos ir jų sąrašai būtų geras variantas, nes skatintų sinergiją tarp įvairių partijų, įvairių kandidatų, stiprintų politinės platformas, o ne tik bereikalo dubliuotų konkurenciją, tokiu būdu mažinant pridėtinę vertę ir nuo to pralaimėtų visos partijos. Tad svarbiausia yra autorizuoti Europinių partijų dalyvavimą referendumuose, rinkimuose, padėti joms spręsti kylančius iššūkius ir taip pat suteikti galimybę tiesiogiai savo nuomonę išsakyti piliečiam. Labai svarbu susijęti būsimų partijų veiksmus su piliečių interesais, su jų valia. Tad Europartijos turi veikti kaip politiniai švietėjai, dalyvauti europinėse diskusijose, aptarti piliečiams svarbius klausimus. Labai svarbu reglamentuoti tokių Europartijų veiklą, tai būtų tolesnis vystimasis bendro proceso Ir tai dar kartą rodo, kad sąjunga, kaip sako Simon Hicks, gali būti politika kaip ir kitos politikos. Egzistuoja įvairių demokratijos koncepcijų e, ir iš esmės visos tos koncepcijos yra teisingos. Jos turi ir tam tikrų bendrų sąlyčio taškų. Nes visos jos atspindi tiek bendrus taškus, tiek ir tam tikrus skirtumus tarp piliečių, tarp politinių partijų. Ir tie skirtumai tarp politinių partijų gali būti ne tik simboliniai, jie gali būti realūs. Ir iš esmės tai reiškia tam tikrą partijų individualumą, išskiria jas vienas iš kitų. Aišku, egzistuoja ir kitas variantas, kita koncepcija, e, tai yra, kad Europartijos tiesiog gali tapti nacionalinių partijų testinumu, pratesimu, tų nacionalinių interesų pratesimu Kasgi iš tikrųjų yra eurodemokratija, dėl to dar reikia apsispręsti, turime apsispręsti, kaip e, spręsti bendra europinius klausimus, taip pat e, tuos klausimus, kurie skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Labai svarbu sukurti bendrą politikos viziją, kuri skatina tam tikras vertybės. Dar turbūt per anksti kalbėti apie galutinį reformų rezultatą. Vis dėlto šiandien buvo išsakyta daug įvairių nuomonių. Ir manau, kad e, tos reformos, aišku, duos rezultatų, tačiau negalime jų iš anksto prognozuoti. Bet labai svarbu, kad e, suvienytų mus tos reformos, kad jos suvienytų visuomenę, suvienytų politinės partijas. Visą tai turėtų padėti sukurti bendruomenę arba bendryje, kuri vadovautųsi bendrais interesais. Labai svarbu Europoje suvokti Europartijų vaidmenį. Reikia remtis egzistuojančiomis e, transnacionalinėmis politinėmis teisėmis ir reikia kurti gerą, tvirtą politinę sistemą. Tokiu būdu Europos parlamentas galėtų geriau reaguoti į savo rinkėjų poreikius, taip pat galėtų padėti kurti ir pilietinį demosą. Tokia sąjunga geriau sugebėtų primti autoritetingus sprendimus, ginti teisės, vertybės, atstovauti pilietiniai visuomeniai, taip pat suteikti tam tikrą kryptingumą bei tikslingumą, o tai savo ruoštų reikštų, kad piliečiai jaustosi tikro demoso nariais. Grazie professore, siamo perfettamente. Ačiū profesoriau. Dabar galime perėti prie diskusijų, remintis e, jūsų pasisakymu, pasisakymais. Ir vėliau mes išgirsime dar du e, pasisakymus, tai yra audito rūmų atstovo pasisakymas, kuris kalbės apie finansinius politinių partijų finansavimo aspektus ir dar e, Transparency International atstovas, ponia Mittermeier. Taigi dabar pradėkime diskusijas dėl šių trijų pranešimų. Jau paprašė e, žodžio kolega Efner ir kolega Ranger. Taigi prašom, kolega ponui, e, žodis ponui Efner. Ačiū pirmininkė. Ačiū profesoriams už labai įdomias prezentacijas. Mes pasiekėme Europos demokratijoje kryškelį. Kryškelę mums reikalingos Europos diskusijos, reikalingi Europos lyderiai, reikalingos Europinės politinės partijos. Na, aišku, viskas priklausys nuo dabar primamų sprendimų. Na ir visą laiką kyla rizika, kad yra patvir, pat, patvirtinamas teisės aktas per nelik vadovaujantis savais interesais. Todėl mes neturėtumėm taip formuoti taisyklių, reglamentų, kad mes užsitikrintumėm mūsų situaciją, mūsų poziciją, atvirkščiai turėtumėm atsiverti konkurencijai. Prisiminkite, kad, pavyzdžiui, aš prisimenu savo vaikystę daugia aukščių namų rajone Ir vaikai dažnai konkuruodavo, kas galėtų įlipti į aukščiausio pastato paskutinį aukštą. Man atrodo, kad panašiai elgiamasi ir dabar. Todėl aš norėčiau kreiptis į kolegas. Ką Jūs manote apie demokratinius poveikių, pokyčius? kad piliečiams būtų e, suteiktos galimybės pakeisti politinį žemėlapį. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia kažkokio teis, e, statuto, teisinio pagrindo. Na, negalime, mums reikia kažko naujo, negalima vadovautis egzistuojančiais teisės aktais ar statutais, kurie prilygina politinės partijas nevyriausybinėms organizacijoms. Reikia kažko naujo, kad e, būtų sudarytos sąlygos atsirasti Europinėms politinėms partijoms. Tuo pat metu reikia aiškiai numatyti sąlygas, pagal kokiamis e, nuostatomis vadovaujantis būtų finansuojama partijos veikla. Taigi turėtų būti numatyti papildomi kriterijai e, finansavimui. Taigi, aišku, vieni kriterijai turėtų būti taikomi Europinės e, politinės partijos pripažinimui, tačiau papildomi kriterijai turėtų būti taikomi politinės partijos finansavimui, kad e, tarpusavie galėtų partijos konkuruoti. Dabar, jeigu mes atskirsime šios du dalykus, tai yra e, partijos pripažinimo ir finansavimo aspektus. Atrodytų, kad būtent tokios išvados buvo pasiekta diskusijų metu. Mano nuomonė, neverta susijęti šių dviejų elementų mūsų naujame Europartijų statuse. Nes kokios būtų viso to pasiekmes realiame gyvenime? Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo e, daugelis, įskaitant poną Vylin. Europos politinės partijos dalyvauja veikloje europinėme lygmenyje ir jos e, turi būti demokratinės. politinės partijos, kuriuose, pavyzdžiui, neegzistuoja slaptas e, kandidatų, balsavimas, slaptas balsavimas dėl kandidatų, veikia pagal kitus metodus ir negali būti, kartais jos negali būti prilyginamos demokratinėms. Toliau dar vienas dalykas - skirtumas tarp regioninių ir nacionalinių partijų. Man atrodo, kad reikalinga užtikrinti visokiojopą narystę. Na, visų pirma, frakcijas e, sukūrė nacionalinės partijos, kad pastoriosios galėtų veikti europinėme lygmenyje. Tačiau jeigu mes kalbėsime apie tai, kad politinę partiją gali sudaryti atskiri individai ir nacionalinės partijas, labai sunku e, būtų užtikrinti tokią pusiausvyrą. Man atrodo, kad reikėtų toliau tęsti diskusijas šiuo klausimu dėl tokios skirtingos e, narystės politinėse partijose. Na, iš tiesų, man atrodo, mes pasistumėsime ženkliai siekiant europinės demokratijos. Tačiau tai galima pasiekti tik tada, jeigu mes žiūrėsime toliau nei mūsų interesai. Mes turime užtikrinti kuo didesnę galimybę mūsų piliečiams e, rinktis. Ponas Rančel, prašome. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti tris ar keturias pastabas Na, daugiau tai būtų komentarai. Taip pat e, užduosiu porą klausimų. Laikausi nuomonės, kad mes iš tiesų turime e, sukurti statutą skirtą Europos politinių partijų bei e, spręsti jų finansavimo aspektus. Dėl tos priežasties iš tiesų E, reikėtų pritarti tam, kad egzistuoja jau Europos politinės partijos, kurių atstovų nėra Europos parlamente. Tačiau jos turėtų gauti e, finansavimą, kaip ir kitos politinės partijos, kurios turi savo atstovus e, parlamente. Man atrodo, tokia sistema egzistuoja kai kuriuose šalyse ir man atrodo, kad toks sprendimas būtų e, subalansuotas. Dėl ko? Todėl, kad mes leisime piliečiams sukurti politinę partiją, tuo pat metu uh, užtikrinant, kad uh, gaus finansavimą tik tada, kai uh, E, įrodys, kad jų partija yra e, svarbi Europos Sąjungai. Taigi toks yra pastebėjimas. Antras dalykas, kuris e, mano manimu taip pat yra svarbus, tai yra narystės aspektas. Žinau, kad problema yra labai sudėtinga. Ir mes turėtumėm pritarti individualių asmenų narystai politinėse partijose. Tai yra labai svarbu. Na, yra jau precedentų, yra jau atvejų, kur, apie kuriuos e, čia nekalbama. Tačiau aš, pavyzdžiui, prisimenu pono Lukas Pirš atvejį iš Portugalijos, kuris priklausė CDS, kuri dabar priklauso EPP frakcijai, tačiau jis nusprendė pasitraukti iš nacionalinės partijos, nors liko kaip individualius narys EPP frakcijoje. Vėliau e, jį išrinko mūsų partija, kuri taip pat dabar priklauso EPP e frakcijai. Taigi jis E, tapo EPP frakcijos nariu, tačiau ne PSD nacionalinės partijos nariu. Taigi galima sakyti, kad kai kurie asmenys mūsų šalyje galbūt nori tapti Europinės partijos nariais, tačiau nenori prisijungti prie kokios nors nacionalinės partijos. Tokia situacija gali susidaryti. Taigi įvardinu tik tai vieną pavienį atvejį, tačiau jis parodo, kad mes iš tiesų turėtumėm numatyti galimybę atskirų narių narystai. Visi nacionalinių partijų nariai yra automatiškai priskiriami Europinės e, partijos nariams tai galima numatyti. Tačiau visa, vis, galbūt atsiras tokių atvejų, kad e, tam tikras Europinės partijos narys e, nepriklausys nacionaliniai partijai. Na, aišku, tai turi numatyti e, kažkokias nacionalinės taisyklės. Kas dar ir labai svarbu? europiniai politiniai sistemai yra vystyti individualios narystės, atskirų asmenų narystės idėją. Man atrodo, kad e, iš tiesų turime labai daug e, asmenų, kurie galbūt e, norėtųsi, norėtų prisijungti prie europinių politinių partijų, tačiau jiems kyla kliučių ir jie nenori, pavyzdžiui, prisijungti prie nacionalinių partijų. Toliau trečia pastaba yra tiesiogiai susijusi su e, klausimu, kuris buvo aptartas anksčiau. Tai yra komisijos pirmininko rinkimai. Tai yra, kad e, politinės partijos galėtų iškelti uh, savo kandidatą į komisijos pirmininko postą. Man atrodo, šis klausimas yra labai sudėtingas, nes e, iš principo pasikeis politinė sistema, politinė valdysena ES institucijų. O dabar prie klausimo. Taigi, pirmasis klausimas. Taigi, ar kandidatas turi būti taip pat kandidatas į Europos parlamentą? Pavyzdžiui, jeigu nori tapti e, komisijos pirmininku, turi būti Europos parlamento narys. Netgi jeigu, pavyzdžiui, teks jums atsisakyti savo posto parlamente, norint užimti pareigas komisijoje. Dabar, kalbant apie asmenį, kuris nėra Europos parlamentas narys, tačiau nori kandidatuoti į komisijos pirmininko postą. Ar iš tiesų galima leisti sustaryti tokiai situacijai? Aš laikausi nuomonės, jeigu mes tiesiogiai rinksime komisijos pirmininką, Tai bus šio pasiūlymo politinis rezultatas. Tada bus sukurta tam tikra prezidentinė sistema, tačiau jau e, ji nebebus parlamentinė. Tuo, tuo pat metu mums kils problemų bendraujant su komisijos pirmininku ir tarybos pirmininku. Dėl ko? Todėl, kad komisijos pirmininkas, jeigu jis yra išrinktas tiesiogiai, tada jis konkuruos su tarybos pirmininku. Ir ta konkurencija bus labai stipri. Na, aš nesakau, kad tai yra blogai, tačiau aš manau, kad būtent tokia situacija susidarys, jeigu mes pritarsime šiam pasiūlymui. Todėl reikėtų pagalvoti apie politinę sistemą, kokios mes norime. Ir jeigu mes keičiame partijų sistemą, rinkimų sistemą, mes neturėtumėm keisti uh, E, visos tos pasiektos pusiausvėros pagal e, sutartis. Na, nevertinčiau tos situacijos e, labai dramatiškai, atvirkščiai. Man atrodo, kad galima įgyvendinti konstitucinės reformos ir jeigu mes pradėsime visą šį procesą, kai komisijos pirmininkas yra tiesiogiai renkamas. Nepaisant to, ar jis yra Europos parlamento narys ar ne, jeigu jis yra tiesiogiai renkamas į komisijos pirmininkus, tada mes priartėsime prie Amerikos sistemos. Pavyzdžiui, ten Galima sakyti, kad Senato pirmininkas galėtų būti prilyginamas tarybos pirmininkui ir dėl šios priežasties iš tiesų kiltų e, abejonių dėl pačios sistemos ir dėl tų pusiausvirų užtikrinimo. Dėl šios priežasties mes turėtumėm iš ties pagalvoti ir pažiūrėti, kokias pasakmes e, sukels ši, šio pasiūlymo įgyvendinimas. Jeigu, pavyzdžiui, leisime e, politiniams partijams kelti savo kandidatus į komisijos pirmininko pareigas. Vėlgi, susidarytų labai keista situacija, nes bus e, piliečiai, kurie galės rinkti komisijos pirmininką, tačiau tuo pat metu Europos parlamentas galės priversti komisijos pirmininką pasitraukti. Taigi, kaip Europos parlamentas galėtų parodyti nepasitikėjimą asmeniu, kuris yra tiesiogiai išrinktas piliečių. Aišku, tai yra priimtina, jeigu yra padaromas nusikaltimas. Pavyzdžiui, kai buvo Junktinio Amerikos valstijų istorijoje tačiau yra nepriimtina, kad komisijos pirmininkas galėtų būti nušalintas Europos parlamentarų balsavimu, jeigu jį tiesiogiai išrinko piliečiai. Būtent dėl tos priežasties situacija yra komplikuota. Ir turėtumėm dar kartą pagalvoti dėl visų pasiekmių, kurias e, sukels e, šis pasiūlymas. Na, man atrodo, aš daug ką pasakiau, kad išprovokuočiau diskusijas. Ačiū. Eh, la razón por la, por la cual yo había pedido inicialmente la palabra Na, visų pirma, paprašiau žodžio dėl to, kad e, norėčiau paminėti tai, ką paminė du kolegos dėl būtinybės atskirti esamų patijų, partijų reglamentavimą nuo jų finansavimo. Tai yra šiems dviems aspektams turi būti nustatytos skirtingos sąlygos. Nesakau, kad tie du elementai nėra susiję, bet manau, kad būtų protinga, kad teisinis, pagal teisinį status, statusą būtų pripažinta Europinė politinė partija ir pagal tai reikėtų atitikti tam tikras sąlygas Tai galėtų būti įvardinta kaip e, politinių partijų federacija iš kelių šalių, tačiau kai kalbama apie finansavimą, tai reikia tam tikrų finansavimo taisyklių, kaip ir egzistuojančių įvairiose šalise, pavyzdžiui, Ispanijoje. Tai yra reprezentavimas turi, būti, turi pasireikšti per rinkimus, tai yra piliečiai turi tam tikrų mastų remti partijas ir tai atsispindi jų narystę tam tikrose rinktuose organuose, pavyzdžiui, nacionaliniuose ar regioniniuose parlamentuose, o Europos mastu tai būtų Europos parlamentas. Taigi, aš nekalbu apie Europos partijos finansavimą be atstovavimo Europos parlamente, tačiau įsivaizduoju, kad gali egzistuoti Europos politinė, politinės partijos, kurios gali aukti, formuotis, tačiau nebūtų reprezentuojamos. Jos gali egzistuoti, tačiau jos neturėtų būti finansuojamos tokiame etape. Tačiau, kaip sakė panas Ranšalas, Na, daug kas, ką jisai pasakė, yra visiškai išmintinga. Tačiau turbūt ne viskas yra susijęs su politinių partijų reglamentavimu, jų statuso reglamentavimu. Mes galvojame apie apibriežti, kokia partija būtų Europos politinė partija, kokie, kokios būtų nustatytos sąlygos jai. Na ir tam tikrų metų galėtume pagalvoti apie tai, ar tokių europinių politinių frakcijų funkcija būtų renkti transnacionalinius sąrašus. O pirmoje eilutėje tokiame sąraše turėtų būti kandidatas Europos komisijos pirmininko postą. Tačiau E, šiuo metu šioje diskusijoje, e, turint galvoje panas, panios Janakų pranešimą, ši mintis dar turbūt nėra keltina. Ačiū toliau, ponas Vilanderis. Ačiū. Man atrodo, kad pono Ranšalo pateiktas pasiūlymas, e, palyginimas su kitomis šalimis yra naudingas tik tai tam tikrų mastų, pone Ranšalai. Mes kūrėme novatorišką sistemą, mes jau esame naujoviška sistema, kurią Vokietijos konstitucinis teismas apibūdino kaip sui generis. Mes esame valstybė narė, kuri gali pas, tiesiog išrinkti prezidentą, nors tam prieštarautų ir tiesiogiai išrinktas parlamentas. Taigi yra situacijų, kurios atrodo prieštarauja logikai. Man atrodo, turime su tuo sustaikyti ir galvoti, kaip plėtoti sistemą toliau. Man atrodo, dabar turėtume apsiriboti tuo, ką galime padaryti su turimais ištekliais. Kitaip tariant, turėtume elgtis taip, tarsi ateityje nebūtų numatyta keisti sutartį. Turime apsiriboti tuo, kas yra įmanoma, be sutarties pakeitimų. Pavyzdžiui, turime atminti problemas, kai sprendėme, kada rinkimus rengti ketvirtadienį ar sekmadienį, ar kitus problematiškus klausimus. Arba, pavyzdžiui, tai, kad vyriausybių e, vadovai ir valstybių vadovai sutarties pakeitimų bijo kaip maro, taigi to reikėtų vengti ir apsiriboti tuo, ką galima padaryti be sutarties pakeitimų. Vienas e, dalykas, kurį išsakė daug kas, manęs netenkina ką daryti su komisijos nariais, kurie nori kandidatuoti. Manau, kad nėra patenkinama, kad e, komisijos narys turi atsistatydinti iš komisijos, kad galėtų dalyvauti Europos rinkimuose ir po to vėl patekti į komisiją. Man atrodo, kad e, tokia sistema netenkina piliečių. Man atrodo, kad nereikia tokios sistemos, kurioje būtų sąrašo lyderis. Ar politinė šeima turi lyderį ar ne, yra klausimas, į kurį turi atsakyti piliečiai balsuodami. Kiek europietiška ta partija turi būti, turiu kelti savo klausimą prieš balsuodama. Jeigu partija pati iškelia kandidatą, tai gali turėti tolesnį, gilesnį poveikį. Komisijos pirmininko rinkimai numatyti, numatyti Lisabono sutartyje, kur sakoma, kad 50 procentų parlamento gali pasakyti, kad mes, mums nepriimtinas joks kitas kandidatas, tik tai šis. Na, o tas kandidatas, kurio neremia 50 procentų narių, turėtų svarstyti, ar jam netapti tam tikrų opozicijos lyderių. Na, kai kurie dalykai gali atsirasti visai natūraliai. Ar reikia keisti pirminę teisę? Klausimas e, buvo keliamas, ar komisijos narys gali išlikti aktyvus politikas, e, kai, tuo metu, kai jis dirba komisijoje. ir reikia dar pagalvoti, ar komisijos narys gali tęsti darbą, jeigu jis nori dalyvauti Europos rinkimuose. Na, aišku, neturime užkirsti kelio pokyčiams. Ir e, aišku, kad lyderius turi išrinkti žmonės. Žmonės turi nuspręsti, kas yra sąrašo viršuje. Neturėtume naudoti jokių draudimų. Turime vengti bet kokių draudimų ir e, sistemą kurti žingsnis po žingsnį. Galima lengvai deklaruoti, kad nori kelti kandidatus į Europos rinkimus 13 šalių. Ir tuomet galbūt bus pripažintas kaip Europinė partija. Galbūt išrinkta bus per rinkimus gausi 0,5 procento balsų. Galbūt e, galima gauti tam tikrą kompensaciją už išlaidas. Tačiau jeigu kažkas e, dalyvauja kampanijoje, kad užimtų viešą postą, tai nereikėtų jų bausti. Tai yra vienas etapas. Antras etapas, e, kai jau esi atstovavimas Europos parlamente. Na, čia klausimas kyla, ar reikia turėti bent vieną parlamento narį, ar Europos parlamente, ar nacionalinėme parlamente, ar regioninėme parlamente. Na, tai turint tai galvoje, nereikėtų skurti sąlygų, kad kai kas galėtų piktnaudžiauti tokią situaciją. Dabar apie finansinius aspektus noriu, reikia būti labai atsargiems. Reikia tam tikrų principų, kurie neleistų žmonėms tiesiog neteisėtai pralopti. Jeigu partija sako, kad transeuropiniai tiklai yra, tiklai yra labai svarbus ir mes norime surenkti tam tikroje šalyje didžiulę kampaniją. Tai turėtų būti įmanoma iškelti tam tikrus politinius tikslus, juos remti. Ir jeigu partijos pirmininkas nuvyksta į Atenus ar į Barceloną paremti tam tikrą kampaniją, tai reikia galvoti tada, kokiamis lėšomis apmokėti jo kelionę. Tai galėtų, na, jeigu tokios kliūtis galėtų tiesiog iškastruoti politikus. Dėl partijų narystės turėtume būti lankstus. 1984 metais tapau Junktinės karalystės konservatorių partijos garbės nariu. Na ir kai kalbame apie nacionalinės partijas, tai galbūt žmonės pasakytų, jeigu šis idiotas paklius į sąrašą nacionalinės rinkimuose, aš atsistatydinius ir panašiai. Pone Janaku yra sakiusi, kad Europos partija neturi du, e, gynybos partijos valstybė narė, tai negali egzistuoti. Tai Tačiau, pavyzdžiui, jeigu mes ir neturime gynybos partijos Portugalijoje, Ir jeigu Portugalas gyvenantis Briuselėje nori tapti partijos nariu, tai būtų galimybė pradėti aukti toje šalyje būtent nuo to, nuo to vieno piliečio. Jeigu turi nors vieną gyningą partiją vienoje iš 27 valstybių narių gali sukurti tam tikrą virtualą 28 narį. Reikia ieškoti kažkokių lankščių sprendimų. Sì, onorevole Giannacau chiesto di intervenire ora. Ha la parola. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Pone Janaku. Dėkoju. Tikrai buvo išsakyta daug svarbių pastabų. Ir visi pasisakiusieji bandė ne tik aptarti partijas, jų statusą, bet ir aptarti platesnius dalykus. Platesnius, nei kad jie yra paminėti 2003 metų reglamente. Visą tai labai svarbu, todėl kad kalbame apie svarbius politinius dalykus juk ne visi mūsų piliečiai tikrai gerai supranta europinį kontekstą. Jau prieš tai kalbėjome apie tai, kiek žmonių dalyvauja Europiniuose rinkimuose. Mano šalyje anksčiau rinkėjų aktyvumas buvo 90 procentų, tačiau dabar tie skaičiai pasikeitė, sumažėjo. Tad tikrai turime kurti tam tikrą statusą ir sukurti didesnį domėjimas europiniais klausimais ir reikalais. Tai ypatingai svarbu politiniu lygiu. Taigi pritariu, kai yra sakoma, jog reikia skatinti konkurenciją. ir demokratiniuose režimuose nesutarimas tam tikrais klausimais dažnai yra svarbesnis nei sutarimas. Toliau taip pat labai svarbus klausimas yra finansavimas. Kokios partijos turi būti finansuojamos, kaip turi būti finansuojamos, ar galima leisti finansuoti tokias partijas, kurios susikūrė tik vakar ar už vakar ir kurios neturi europinio atstovavimo. Manau, kad ne, tokių partijų finansuoti negalime, turime remtis gerąją praktiką. Tikiuosi, kad vėlesniuose diskusijos etapuose mes tikrai rasime sutarimą ir sutarsime, kaipgi reikia reformuoti politinių partijų ir organizacijų sistemą. Kitas svarbus dalykas yra mokesčių sistema. Turbūt reikia tam tikro statuso Europos parlamentams ir e, tai turi būti toks statusas, kurį pripažintų visos valstybės narės, tačiau be abejo negalime viršyti nuostatų, kurios numatytos Europos sutartyse. Tad tikrai dabar dar negalime kalbėti apie tai, kad Europos komisijos pirmininkas būtų renkamas, juk tai yra vykdomoji valdžia, taryba turi teisėkuros galės. Taip pat nepamirškime, kad yra ir tarp institucinės taisyklės ir susitarimai. Taigi mes negalime, bent jau kol kas, rinkti komisijos narių. Na, o kalbant apie Europos parlamento rinkimus, situacija yra kitokia, tai yra tiesioginiai rinkimai. Tad parlamento rinkimų sistemos gal nereikėtų keisti taip smarkiai kaip kitų institucijų. Vienai par kitaip mes turime apsispręsti dėl finansavimo Europos politiniam partijom. Liberalai sako, kad gali reikėti didesnio finansavimo, tačiau mūsų diskusijų tema yra ne, ne ši tema. Mes ne apie tai turime diskutuoti. Pirmasis žingsnis būtų apsispręsti nekeisti sutarčių. Reikėtų susitarti dėl finansų ir politinio statuso tokiom partijom. Kaip jos gali būti steigiamos, kaip jos turi dirbti, kaip užtikrinti, kad jos veiktų ir steigtųsi atitinkamom sąlygom. Taip pat turime aptarti ir padėti dėl atskirų tų politinių partijų narių. Žinau, kad situacija vairiose valstybėse narėse skiriasi, skiriasi ir praktika. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo sakyta kitų kolegų. Mano partija norėjo įsteigti savo atstovybės organizacijas kitose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir teisinių lygių mes konsultavomės šiuo klausimu, tačiau Vokietijos atstovai mums pasakė, kad mes to negalime padaryti, kad tai yra draudžiama. Tad tikrai susidūrėme su didžiuliam problemom Mūsų partijai buvo pasakyta, kad taip, jūs galite įsteigti NVO arba savo partijos draugų grupės. Taigi, kaip matote, yra tam tikrų problemų, egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Taip pat skiriasi ir nacionalinio lygio finansavimo aspektai. Mano šalyje partijos yra finansuojamos viešomis lėšomis, valstybiniam lėšom, tačiau kitose šalise, kiek žinau, praktika yra kitokia. Na, be abejo, Europos parlamentas yra Europos demokratijos išraiš, išraiška, nes jis yra renkamas visuotiniais rinkimais. Ir noriu paklausti mūsų svečių, koksgi turi būti mūsų kitas žingsnis. Nepamirškime, kad Europoje viskas keičiasi ir tų pasikeitimų bus dar daug. Dėkoju. Dabar kreipiuosi į mūsų tris ekspertus. Gal jie norėtų sureaguoti į tas pastabas, kurias išsakė komiteto nariai. Gal norėtumėt sureaguoti tai, kas buvo pasakyta dėl jūsų pasisakymų. Tik prašyčiau kalbėti trumpai, nes yra dar daugiau žmonių, kurie norės pasisakyti, todėl jum galiu suteikti po tris minutės kiekvienam. Gal laikykime tos pačios tvarkos. Visų pirma, žodis profesoriui Mor. Dėkoju. Ponas Hefner uždavė tris klausimus. Visų pirma, kokių reikia sąlygų, kad Europos partijos gautų biudžeto lėšų. Na, neturiu konkretaus atsakymo, bet pasakysiu, kad viskas turi priklausyti nuo narystės Europos parlamente. Jei partijos bus piliečių organizacijos, o ne priedas prie Europos parlamento, tai tuomet būtent demosas turi apsispręsti. Juk e, per rinkimus e, surinkamų balsų kiekis gali labai skirtis. Gal reikia nustatyti tam tikrą ribą, nežinau kaip tai padaryti, bet prieš kelis metus Vokietijos konstitucinis teismas nustatė, kad reglamentas pažeidžia konstituciją, nes jame sakoma, jog partija gaus pinigų tik tuo atveju, jeigu ji yra atstovaujama trečiose iš šešiolikos. Trijose iš šešiolikos žemių. Tad yra nustatyta tam tikra riba. Vienaip ar kitaip tai nebūtų per daug brangu, nes partijos vis tiek gautų finansavimą, kuris būtų proporcingas jų surinktam balsų skaičiui. Ir tikrai demokratijoje tokius dalykus reikia reglamentuoti. Profesorius Ardi man sakė, kad na, galbūt nereikia naujų instrumentų, gal pakanka senų instrumentų, juk vis dėlto Europos e, parlamento, e, parlamente dirbančios partijos yra nacionalinių partijų atstovės, tad tikrai galbūt e, galim taikyti egzistuojančias taisyklės, vis dėlto gali kilti ir problemų, pavyzdžiui, kai bus su kolektyvinė narystė arba individuale narystė. Iš esmės negalime sakyti, kad šis klausimas yra neišspręsta problema, tiesiog šis klausimas iki šiol niekada nebuvo iškilęs. Toliau ponė Janaku dar uždavė vieną klausimą. E, Vokietijoje negalite tai įsteigti partijos, todėl kad pas mus tos partijos turi turėti ir tam tikrą nacionalinę perspektyvą. Būtent todėl mums reikia sukurti tam tikrą pagrindą arba statutą europiniam partijom. Dėkoju, profesorius Bardi. Dėkoju, pirmininkė. Aš ir atsakysiu iš juos tris klausimus trumpai. Visų pirma, kalbant apie kriterijus, sąlygas, kad būtų suformuota Europos partija politinę partiją, tai jau, man atrodo, aš aiškiai pasakiau e, savo poziciją. E, tos pačios pozicijos laikosi ir kiti observatorijos nariai. Taigi, kokie dabar egzistuojančiais kriterijai? Jie mums yra primtini netgi atsižvelgianti tai, ką pasakė e, kiti, galbūt reikėtų tuos e, kriterijus griežtinti, tačiau mūsų nuomonė to neverta daryti pavyzdžiui, kriterijus, kad parlament, parlamente partija turėtų e, turėti bent vieną atstovą. Toks kriterijus yra pakankamas, tačiau e, dėl rodiklių turės būti priimtas politinis sprendimas ir tą politinį e, sprendimą turės priimti politikai, tačiau ne mes. Mes tiesiog galime pasakyti, kad toks kriterijų e, griežtinimas mūsų nuomonė yra nereikalingas. Dabar, kai dėl vidinės demokratijos aspektų, tai aišku, egzistuoja įvairios galimybės, mes jas kai kurias įvardinome ir mano manimu, tai yra vienas iš svarbių kriterijų, e, kuris turėtų būti įtvirtintas ir kalbant apie visuotinius rinkimus, rinkimus į Europos parlamentą bei e, šis klausimas yra svarbus taip pat kaip ir kolektyvinės bei individualios narystės suderinimas. Dabar, kai dėl pranešėjos įvardintų pasiūlymų, dėl Europos parlamento atstovo turėjimo. Mūsų nuomonė iš tiesų nereikėtų e, atskirti to, kas yra Europos e, partijos ir galimybės finansuotis. Pavyzdžiui, partijos, kurios e, vystosi ir jos turi gauti finansavimą, ne tik tai tos, kurios yra dabar jau įsitvirtinusios Europos parlamente, nes e, toks iš tiesų e, numatytas apribojimas neleistų vystytis naujoms politinėms jėgoms. Na, iš tiesų, daug būtų galima aptarinėti šiuo klausimu. Dabar pon, profesoriui Krisokų žodis. Ačiū pirmininkė. Na, jeigu leisite man nesigilinti į detalės, kas buvo aptarta ir susiję su pakeitimo pasiūlymais, taigi pranešėjai galiu pasakyti, kad taip, tai yra tokia pradžioje galbūt bus maišalinė, kurią būtų galima įsirėpti taikant tokį palaipsnį požiūrį. Numatant atitinkamus naujus teisės aktus, atsižvelgiant į politinę ES arenos er-, raidą. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė mano kolega, kad kriterijų sušvelninimas – galėtų būti sveikintinas, tačiau reikėtų griežtai laikytis pozicijos dėl to, ar Europos politinės partijos e, turėtų ar neturėtų Europos parlamente atstovo. Na, šiuo atžvilgiu norėčiau pritarti tam, kas rašoma pranešime, tam bendram konsensusui, kad Europartija turėtų turėti bent jau vieną atstovą Europos parlamente. Toliau dėl narystės klausimo. E, šis dalykas iškilo diskusijų metu ir man atrodo, kad šios diskusijos tampa tokios struktūrizuotos. Verta pagalvoti apie tai, kaip būtų galima įgyvendinti tos individualios narystės koncepciją. Iš teisinės perspektyvos galbūt nebus tai lengva padaryti. Tačiau reikėtų bent jau suteikti rėmėjų statusą atitinkamams asmenims, nors galbūt to ir nepakaks, kad būtų paskatinta tolesnė veikla, tai yra siekiant individualios narystės politinėje partijoje. Taigi pagalvokime apie tokį hybridą, apie kažkokią mišrę formulę, kuri leistų, pavyzdžiui, suderinti pilnateisę narystę ir remėjų statusą. Tačiau mūsų manim, mano manimo, iš tiesų reikėtų imtis ir suteikti tokias galimybės. Ačiū. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems mūsų ekspertams. Dabar mes galime perėti prie kitos mūsų e, darbo tvarkės dalies. Tai yra Europos audito rūmo nario Lui e, Galė e, pranešimas. Jis kalbės apie Europos politinių partijų finansavimą ir finansų valdymą. Prašome. Uh, Pone pirmininkė, buvo labai įdomu klausytis šios diskusijos. Išsakyta daug įdomių minčių. Žinau, kad politikų vaidmuo yra formuoti ir realizuoti vizijas. Deja, auditoriaus vaidmuo yra atlikti postmortem, tai yra skrodimą. Taigi iš anksto noriu atsiprašyti už tas uh, mintis, kurias ketinu Jums pateikti. Aš esu iš Europos audito rūmų. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte teismą išdėstyti jo nuomonę apie partijų, Europos politinių partijų finansavimą ir finansinį valdymą. Tai labai e, tai, ką turime šiandien realiai, kaip jūs kalbėjote čia, kad reikia padaryti su tuo, iš to, ką turime, ką galime, kaip galima daugiau. Kaip žinome, tokias partijas gali gauti Europos biudžeto lėšų, biudžeto parlamento val, valdybos sprendimų. Ir šiame kontekste tai yra vienas svarbiausių audito rūmų vaidmenų yra stebėti ir pranešti apie ES lėšų finansinį valdymą ir pateikti nuomonę tokiais reikalais, kaip to reikalauja sudartis. Šiandien negaliu oficialiai pateikti audito rūmų nuomonės, tačiau išdėstysiu tuos pagrindus, kuriais vadovavomės, diskutuodami šią temą ir pranešdami apie tai parengdami ataskaitas. Vertinant Europos politikų partijų finansavimo ir finansinio valdymo klausimus, reikia turėti galvoje tris svarbiausius aspektus. Pirmasis būtų sutarties reikalavimų interpretacija. Antras yra reglamento 2403 sąlygos kartu su gyvenimo taisyklėmis ir pagaliau finansinio reglamento nuostatų laikymasis, siekiant užtikrinti, kad e, kontrolės priemonės būtų veiksmingos. Taigi pakalbėsiu apie šios tris aspektus atskirai. Sutarties 110 straipsnio ketvirtos dalies e, tikslas yra formuoti Europos politinį e, samoningumą ir išreikšti piliečių valią. Taip pat e, savoka, kad e, Europos lygio politinės partijos gali žymiai prisidėti prie šių aspektų. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad sutartis naudoja terminą politinės partijos europinių lygmenių, o ne Europos politinės partijos. Tai rodo, kad naudojama apibriežtai, kuris kuri virš, užeina už to fakto ribų, kad viena politinės partija kyla iš vienos, vienos valstybės narės, bet reikia perspektyvos, kuri kirstų nacionalinės sienas. Sąjungoje, kurioje sudaro valstybės narės, tikimasi, kad e, dauguma, o galbūt visos politinės partijos turis šaknis atskiruose šalise. Tačiau startis detaliau nepasisako apie šį aspektą, o daugiau dėmesio skiria potencialiai pridėtiniai vertai ska, e, plėtojant demokratinės idėjas ir praktiką visoje sąjungoje per politinės partijas, kurios turi platesnę europinę perspektyvą. Reglamento 2403 preambulėje, ketvirtoje dalyje, e, tokie pateikti samprotavimai tam, kad galėtų kad būtų galima nustatyti politinę partiją, identifikuoti europinių lygiuje, reikia nustatyti tink, tam tikras sąlygas. Ypač būtina politiniai partijai europinių lygmenių, lygmenių laikytis principų, kuriais yra pagrįsta Europos Sąjunga, kaip na, išdėsta sutartise ir pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių laisvių hartijoje. Šis reglamentas antrame ir trečiame straipsniuose pateikia politinės partijos Europinių lygmenių apibriežti, įskaitant tam tikras sąlygas, kurios turi būti tenkinamos. Jeigu šios apibriežties e, detalės būtų peržiūrimus, bet kokie pakeitimai turėtų atitikti sutarties sąlygas. Nekalbėdamas apie konkrečią citatą, galiu pasakyti, kad reglamentas apima ir politinius fondus, taip pat ir, kaip ir politinės partijas. O pirmojo apibrieštis yra susi, susijusi su uh, e, antrų pastarųjų, kaip sakoma antrame straipsnėje. Be tų sąlygų, kurias turi taikyti politinės partijos, reglamentas taip pat išdėsto taisyklės, kurių reikia laikytis kad būtų partijoms skiriamas finansavimas, be to e, numatyta, kas, būt, kas gali būti daroma su e, lėšomis ir po to nustatyta formulė paskirstant e, turimą biudžetą. Ir vėlgi aš detaliai nekalbėsiu apie 6, 7, 8 ir 10 reglamento straipsnius, kurie išplėtoja šios tris aspektus. Rengdamasis šiam, rengiant šiam klausimui, pranešėja išsintinėjo galimų klausimų, kurie galėtų kilti diskusijų metu. Kai kurie iš jų susiję su finansavimu. Pavyzdžiui, ar finansavimo reikalavimai išdėstyti reglamente yra per, griežtus, per griežti ar per daug dosnus. Ar paskirstimo raktas pats protingiausias? ir ar tinkamas yra savifinansavimo reikalavimas. Nepaneigiamas faktas yra tas, kad politinės partijos yra gyvybiškai svarbus, svarbi priemonė demokratiniai politiniai sistemai funkcionuoti, todėl bet koks politinis jų veiklos stiprinimas yra sveikintinas. Tam reikia galvoti apie pokyčius ir užtikrinti, kad priimti reglamentai atitiktų siekius tų, kurie juos priemė. Taisyklės ir reglamentai primami siekiant realizuoti tam tikrus rezultatus. Savo e, audite audito rūmai įvertina mastą, kuriuo buvo laikomasi taisyklių, užtikrinant, kad paskirti ištekliai buvo panaudoti tikslui, numatytam tikslui. Keičiant taisyklės gali kartais būti, išnykti iš, iš vaizdo, na, iš regėjimo lauko tas e, finansavimo tikslas. Tačiau per daug detalių ir per daug išimčių finansavimo mechanizmą gali padaryti labai sudėtingu naudoti arba kontroliuoti. Kai kuriais atvejais, ypač teikiant nuomonės apie finansinį reglamentą ir panašias priemonės, audito rūmai yra pabrėžę, kad E, sudėtingos taisyklės ar neaiškus kriterijai gali nemenka, turėti nemenka neigiamą poveikį teisėtumui ir e, sandorių nepažeidžiamumui. Ir taip pat padidinti laik, reikalavimų laikomos, laikymosi sąnaudas. Na ir antras, antra tema - verifikacija, patikrinimas ir kontrolės priemonė. Politinės partijos turi turėti būtiną laisvės e, mastą, kad galėtų veikti nepriklausomai. Struktūra skirta administruoti viešų lėšų e, paskirstimą politinės partijams neturėtų joms trukdyti dirbti. Tačiau turi būti aišku, kad kontrolės priemonės turi egzistuoti, siekiant užtikrinti, kad lėšos paskirstomos ir naudojamos taip, kaip tai atitinka reglamentus ir būtent e, teisės aktuose numatytiems tikslams. Reglamentai nebus veiksmingi, ne, jeigu jų neparems veiksmingos kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Todėl tai yra dar vienas e, veiksnys, kurį reikia turėti galvoje. Tai yra, kokiu mastu finansavimas ir finansinis valdymas politinėse partijose Europos lygmenių yra atitinkamai kontroliuojamas. Reglamento penktas straipsnis aiškiai nurodo poreikį atlikti Europos parlamente tų sąlygų, pagal kurias išdalinamos lėšos politiniam, politiniams partijoms patikrinimą. Tai yra pirmasis e, etapas e, bet kokiai efektyviai kontrolės sistemai. Būtent kontrolė yra integrali visos sistemos dalis. Devintas straipsnis plėtoja kontrolės idėją. Toliau. Sakoma, kad kontro, lėšų kontroliavimas pagal lėšų suteiktų pagal reglamentą kontrolė turi būti vykdoma pagal finansinį reglamentą ir įgyvendinimo procedūras. Šį principą reikia išlaikyti ir jokie reglamento pakeitimai neturėtų būti siūlomi, jeigu jie netitiktų finansinio reglamento nebent būtų laikoma galimų pakeisti ir pastarąjį. Noriu priminti, kad tokia situacija buvo iškilusi 2007 metais, kai reglamentas buvo keičiamas paskutinį kartą. Tuo metu išlygos iš finansų reglamento nepelno taisyklių buvo įvestos e, politinių partijų naudai būtent finansinio reglamento 109 straipsnis nurodo, kad e, subsidijos negali būti e, skirtos tam, kad suteiktų e, išmokų gavėjų naudą. Todėl reikėjo įvesti išimti, kuri sakė, kad jeigu politinė partija Europinių lygmenių turi perteklių pajamų palyginti su išlaidomis metų pabaigoje, dalis to perviršio iki 25 procentų gali būti perkelti į kitus metus, jeigu jie bus sunaudoti iki tų kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Tuo metu auditorų, su audito rūmais buvo konsultuojamis ir rūmai pateikė savo nuomonę 7-2007. Viena iš audito rūmų išvadų buvo, kad e, e, tikslios apibrieštys tokių terminų kaip finansiniai rezervai ir panašiai turi būti taikomi nuosekliai ir išimčių neturėtų būti daroma. Tačiau mūsų rekomendacija nebuvo pasinaudota ir nebuvo daromi finansinio reglamento pakeitimai. Ir nors reglamentas nurodo, kad e, kontrolė turi būti vykdoma metinio sertifikavimo pagrindu ir tai turi atlikti išorės nepriklausomos auditas, lėšų sutokimas iš Europos parlamento e, biudžeto politinėms partijoms taip pat yra tikrinamas Europos parlamento vidaus audito ir Europos audito rūmų, kaip ES išorės auditoriaus. Audito rūmų vaidmuo aiškiai apibūdintas reglamente 2403, kur sakoma, kad bet kuris dokumentas ar informacija, kurių reikia audito rūmams, kad jie galėtų atlikti savo užduotį turi būti pateiktas politinių partijų, pateiktas jo prašymu, jeigu tos partijos gauna finansavimą pagal šį reglamentą. Ir kai išlaidos politinių partijų Europos lygmenys skiriamos kartu su nacionalinėmis politinėmis partijomis ir kitomis organizacijomis, išlaidų e, duomenys turi būti na, pateikti auditorumams. Audito rūmų prieiga prie dokumentų dėl ES finansavimo yra įrašyta užtikrinta sutartyje. Nepaisant to, pats faktas, kad ši teisė gauti dokumentus yra paminėta ir konkrečiame reglamente dėl politinių partijų finansavimo yra taip pat vertingas. Ir atitinkamos e, to reglamento dalis turi išlikti. Dabar šiek tiek norėčiau pakalbėti apie auditorumų perspektyvą. Europos audito rūmai yra ES institucija įkurta sutartimi, kad audituotų ES finansus. Kaip ES išorės auditorius, audito rūmai yra nepriklausomi nuo kitų ES institucijų. Jie tikrina, kad ES lėšos būtų tinkamai apskaitomos ir išleidžiamos pagal teisės aktus ir taisyklės atsižvelgiant į geros vertės siekimą už tas lėšas. Auditas atliekamas atitinkamai pagal e, tarptautinius audito standartus, kurie yra taikoma tiek viešame, tiek privačiame sektorėje. Kad galėtume suteikti patikinimus, ar ES lėšos, lėšų panaudojimas atitinka reguliavimo sistemą, rūmai remiasi priežiūros ir kontrolės sistemų e, analizę, e, sistemų, kurios turi užkirsti kelią, surasti ir ištaisyti klaidas, pažeidimus. Taip pat rūmai atlieka tiesioginius e, sandorių testavimus. Rūmų finansinio auditų rezultatai skelbiami metų ataskai, ataskaitoje kaip tikinimo pareiškimas dėl bendro ES biudžeto kuris paprastai vadinamas e, DAS. Kai atliekamas rezultato auditas, audito rūmai naudoja įvairią metodologiją, kad įvertintų e, stebėjimo valdymo sistemas pagal kriterijus, kurie e, kyla iš teisės aktų ir sveiko gero finansinio valdymo principų. Tokie auditai paskelbiami kaip ypatingos ataskaitos. Audito tai metu rūmai nustato pažeidimus, e, kurie e, rodo, kad gali būti sukčiavimo galimybių. Ir tai e, tuomet šie atvejai turi būti perduoti Europos kovos su sukčiavimo valdy, agentūrai. Na, kai kalbama apie lėšų paskirstimą politinėms partijoms, tai šis išlaidų straipsnis E, audituojamas audito rūmų kartu su teikiant metinį tikinimo pareiškimą, e, kaip ir kitų ES institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Iki šiol e, rūmai nėra auditavę atskirai politinių partijų finansavimo, nors ši galimybė gali būti pritaiko, pritaikyta ateityje ir tuomet būtų galima pateikti specialią ataskaitą. Svarbiausias bet kokio audito elementas yra rizikos įvertinimas, siekiant nustatyti, kokie gali būti pavojai išlaidų teisėtumui ir nepažeidžiamumui toje srityje. Štai tokie būtų potencialios rizikos pavyzdžiai E, kurios reikėtų dar toliau panalizuoti rizikos vertinimo e, priemonę. Potencialūs pavojai. Subjektas gavęs lėšų galbūt netenkino visų sąlygų ar visų e, pareigų. Prašymas galbūt gal buvo priimtas, bet nepateikus visų duomenų. Lėšos gali būti panaudotas kitiems tikslams, negu numato reglamentai. Lėšos gali būti nukreiptos kitiems subjektais, objektams prieštaraujant reglamentams. Išlaidos galbūt gali būti netinkamai registruotos, o lėšos e, gali būti nepakankamai dokumentuotos. Gautas išrinktas sertifikatas tinkamai gali neatspindėti visų reikalingų kriterijų. Na ir šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į priemonę, kurią galima panaudoti, siekiant sušvelninti kai kurių na, pavojų riziką. Tai yra administracinės nuobaudas, kai nesilaikoma taisyklių. Tolesnė šio klausimo analizė yra dar nebūtina, tačiau reikia turėti galvoje, kad tokios nuobaudos yra numatytos tarybos reglamente numeris 2988-95 dėl Europos bendrijų finansinių interesų apsaugos. Na ir paskutinis dalykas būtų skaidrumas. Reikia nuolat e, turėti galvoje reglamento 004 konstituojamosios dalios nuostatas, kur e, aiškiai pasakyta, kad būtina užtikrinti maksimalų skaidrumą ir finansinę kontrolę e, e, tų partijų, kurios yra finansuojamos iš ES biudžeto. Reglamentas reikalauja, kad Europos parlamentas paskelbtų e, parinktas ataskaitas, skaitant metinės ataskaitas apie sumas sumokėtas politinėms partijoms ir politinėms fondams europinių lygmenių. Šios nuostatos yra labai svarbios ir, kaip įmanoma, jų reikia, jas reikia stiprinti. 2003 metais Europos e, tarybos ministrų taryba patvirtino rekomendaciją 4.4 dėl bendrų taisyklių siekiant kovoti su korupcija, finansuojant politinės partijas per rinkimų kampanijas, kur išdėstomas skaidrumo e, svarba finansuojant politinės partijas. Šios rekomendacijos įgyvendinimas stebi valstybių grupė kovojanti prieš korupciją. Tai yra Greko. Ji buvo įkurta 99 metais Europos tarybos siekiant stebėti, kaip valstybės laikosi antikorupcijos standartų. 2010 m. gegužės mėnesį Greko paskelbė lyginamąją analizę e, tos, tų teisės aktų, kurie galioja 22 iš 47 Europos tarybos valstybių narių ir padarė išvadą, kad gali būti tam tikras spraga tarp teisės raidės ir jos taikymo. Šioje analizėje pabrėžta savoka, kad bet koks a, politinės partijos finansavimo skaidrumo vertinimas taip pat turi atitikti esamų reglamentų laikymosi stebėjimą ir turi būti numatytos sankcijos už jų pažeidimą. Taigi, Susumadamas galiu pasakyti, kad reglamentas pateikia politinės partijos apibriežti, įskaita tam tikras sąlygas, kurias ji turi tenkinti. Jeigu konkrečios apibriežties detalės būtų peržiūrimos, bet kokie pakeitimai turėtų atitikti sutarties nuostatas. Argumentus galima teikti išbraukiant jų dalis ar papildant jas detalėmis, pavyzdžiui, numatant išimtis. Detalių nebuvimas gali mm, e, apsunkinti finansavimo tikslų supratimą. Kita vertus, per daug detalių finansavimo mechanizmą gali padaryti labai sudėtingą ir sunku kontroliuoti. Svarbiausias principas yra tai, kad visi gyvendimo reglamentai turi atitikti finansinį reglamentą. Jokie reglamento 2004 pakeitimai negali būti siūlomi, jeigu jie netitiktų finansinio reglamento, nebent būtų manoma tinkamų ir pateisinamų pakeisti ir pastarąjį reglamentą. E, teisė auditorumams gauti dokumentus apie ES biudžeto finansavimą yra šitą sutartyje. Tačiau svarbu ir tai, kad ši teisė yra paminėta ir reglamente ir atitinkamos dalis turi būti išlaikytos. E, tinkamas administracinių nuobaudų sąrašas e, yra priemonė, kuria galėtų sušvelninti kai kurias e, rizikas, jeigu nesilaikoma finansavimo taisyklių. Tas skaidrumo nuostatos yra labai svarbios ir kai tik įmanoma, jas reikėtų stiprinti. Taigi, ponė pirmininkė, audito rūmai yra labai patenkinti gavę šią galimybę dalyvauti diskusijose apie tai, kaip e, galėtų plėtotis politinių partijų Europos lygmenių finansavimas per ateinančius metus. Ir jeigu ši diskusija duotų konkrečių pasiūlymų keisti reglamentą, tai audito rūmai turėtų formaliai pateikti savo nuomonę bendra mūsų bendro tikslo dvasia e, tarnauti ES ir jos piliečių interesams. Grazie professor Galia per la sua relazione completa, esaustiva. Dėkoju už tokį išsamų detalų pasisakymą, jei neklystu, ponas Vylent paprašė žodžio. Dėkoju, pirmininkė. Na, tai tikrai buvo labai įdomus pasisakymas, bet noriu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Gan dažnai yra jūsų pranešime minima, kad paskirtieji ištekliai turi būti panaudojami numatytam tikslui. Ir būtent šiuo klausimu turime nustatyti tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, galime sakyti, kad jei duodam partijai pinigų, turime po to patikrinti, kur ta partija pinigus išleido, kam juos išleido. Be abejo, yra tam tikros lankščios ribos, leidžiančios traktuoti, kas yra politinė veikla. Tačiau, kiek aš žinau, valstybėse narėse situacija ir realybė yra tokia, kad jei kažkas paima partijos pinigus, tuomet pačios partijos turi patikrinti, kur buvo panaudoti tie pinigai. Ir tai turi daryti ne privatus asmenys, ne privatus asmenys turi naudoti partijų pinigus. Taigi, aš manau, reikia numatyti tam tikras nuobaudas arba sankcijas, jei partijos netinkamai taiko taisyklės ir visus suklaidina tam, kad neteisėtai gautų pinigų ir vėliau juos panaudotų kur nori. Lygiai tas pats pasakytina e, apie tuos atvejus, kai partijos e, klaidingai teigia, kad surinko tiek ir tiek balsų per rinkimus. Vis dėlto yra tam tikrus ryčių, kuriuose partijos turėtų turėti galimybę elgtis laisvai. Ypatingai turime kelių lygių parlamento sistemą negalima sakyti, kad yra problemų dėl tokios ar tokios partijos ir dėl to jai reikia skirti daugiau pinigų. Kita mano pastaba būtų tokia. Kai reikia tam tikrų apsauginių, tiksliau, mums reikia apsauginių priemonių tais atvejais, kai parlamento viduje politinės partijos bando gauti lėšų ir finansavimą, nes turime užtikrinti, kad nebūtų netiesiogiai finansuojamos tam tikros partijos. Tai yra tos, kurios yra atstovaujamos parlamente gautų pagalbą, o tos, kurios neturi savo atstovų, nieko negautų, nes tokiu būdu būtų iškraipama konkurencija. Taigi, darytumėm klaidą, Juk jei partija gauna pinigų, ji gali 20 ar 25 procentus perleisti kažkam kitam. Na, tokia tvarka aš būčiau tikrai nepatenkintas. Pavyzdžiui, jei kitą savaitę vyks rinkimai, tai tuomet partija turėtų pasakyti 20 procentų savo biudžeto kiekvienais metais mes rezervuojame tam, kad panaudotumėm tas lėšas kitų metų rinkimuose. Tad Lygiai taip pat reikia užkirsti kelią bet kokiem partijų sandoriam su bankais. Taip, aš suprantu, partijos nori susikaupti rezervą lėšų ir reikia tai leisti, tačiau turime griežtai apibriežti, kokiomis sąlygomis tai gali būti daroma. Tad dabar norėčiau pakalbėti apie tą procesą, kuris taikomas ir tą principą, kuris taikomas audito rūmos ir su kuriuo aš susidūriau. Audito rūmai. rengia pareiškimus tam tikrais klausimais ir teigia, kad viena ar kita praktika yra teisėta, o kita ne. Dėkoju po visų pasisakysiu suteiksiu galimybę atsakyti, o dabar kitas klausimas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš noriu užduoti panašų klausimą ir panašiai pasisakyti. Be abejo, labai svarbu, kad auditorumai tikrintų išlaidas. Man susidarė įspūdis, kad mes patvirtiname biurokratinės taisyklės. Taip darydami mes prarandame tam tikras galimybės. Tad norėčiau paklausti, Kaip vertinate dabartinę praktiką? Dabar politinės partijos iš anksto turi paskelbti, ką ketina daryti per ateinančius šešis mėnesius, kokią veiklą ketina užsiimti. Galbūt tokiu būdu mes per daug reikalaujame iš politikų. Galbūt tai yra per daug didelis apribojimas, neleidžiantis jiem laisvai vykdyti politinės veiklos galbūt turėtumėm taisyklės grįsti kitais principais. Pavyzdžiui, didesnis svoris turėtų tekti rinkėjų interesams. Tokiu būdu suteiktumėm ir daugiau veiklos laisvės politiniam partijom, jos galėtų apsispręsti, kaip geriau panaudoti lėšas ir tai užtikrintų teisinga konkurencija. Be abejo, aš nesakau, kad iš vis nereikia audituoti išlaidų. Reikia tai daryti, tačiau reikia mažiau biurokratijos ir galbūt reikėtų daugiau dėmesio koncentruoti į ypatingai svarbius atvejus. Be abejo, jeigu vienintelė sankcija bus gražinti pinigus, tai bus nepakankama bausmė. Jei kažkas elgesi neteisingai, pažeidžia taisyklės, tai tuo metu turime numatyti pakankamai griežtas bausmes, kad juos atgrasytume. Dėkoju. Jei norite, galite dabar sureaguoti. E, tik priminsiu, kad laiko lieka nedaug, o dar turėsime išklausyti vieną kalbėtoją skaidrumo klausimais. Tad paprašysiu auditorumo atstovo sureaguoti, tada ponas Daf dar pasisakys, galbūt ponui Daf šiek tiek vėliau suteiksime žodį. Prašau, panas Galėja. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai atsakysiu į, sureaguosiu į abu parlamento narių pasisakymus. Dėl pirmos pono Melander pastabos, Taip, yra sutarimas, kad ištekliai turi būti ne tik numatyti tam tikram tikslui, bet turi būti ir išleisti būtent tam numatytam tikslui. Ir reikia pateikti tam tikrus įrodymus, kad taip buvo padaryta. Aš savo pasisakymę remiausi tam tikrą prielaidą. Tai yra, kad labai svarbu apsaugoti autonomiją ir politinių partijų nepriklausomumą. Šis aspektas taip pat buvo minėtas ir anksčiau kalbėjusiųjų per šios dienos diskusijas. Audito rūmai privalo atlikti auditą. Ir būtent tam tikslui sutartyse numatyta prieigos teisė, prieigos prie būtinų dokumentų ir įrodymų teisė. Čia aš kalbėjau apie išorės auditą. Vis dėlto turiu pasakyti, kad išorės auditas be kitų dalykų dar patikrina ir ar vidaus auditas, Europos parlamento vidaus auditas buvo atliktas tinkamai. Tai yra įvairių politinių partijų ir frakcijų vidaus auditas. Taigi turime patikrinti, ar tas vidinis auditas buvo vykdomas tinkamai, ar jis atlieka savo funkciją, ar atlieka prevencinę funkciją ir ar palaiko tvarką parlamente. Ir ar viskas veikia tinkamai ir ar nebereikia išorės audito įsikišimo. Ir iš esmės yra rengiamos ataskaitos. Tad pritariu tam, ką sakėte apie tą saugiklį, apsauginės taisyklės dėl politinių frakcijų finansavimo. Ir manau, kad tai taip pat yra susiję ir su kito jūsų kolegos Hefner užduotų klausimų. Taip pat Norėčiau dar paminėti, kad audito rūmai jau yra išreiškę savo susirūpinimą dėl to, kad tam tikras procentas perteklinių lėšų yra perkeliamas į sekančius metus. Mūsų nuomonė, tokia praktika nėra visiškai aiški ir nėra aišku, ar tokiu būdu nepažeidžiamas metinių nuostatų principas, kuris yra numatytas finansinėme reglamente. Tačiau šis klausimas dar tebėra aptarinėjamas, jis vis dar aptarinėjamas įvairių atitinkamų institucijų. Toliau biurokratijos aspektas, apie tai kalbėjo ponas Hefner. Iš esmės, teismo rūmai neprivalo sulaukti arba mums nebūtinas tas šešių, prognoza, šešių mėnesių atsiprašau, veiklos prognozavimas. Ne. Tai yra taisyklė, kurią jūs, Europos parlamentas, nusistatote savo reglamentuose, savo taisyklėse. Audito rūmai nuolat kreipiasi į komisiją, Europos parlamentą, į tarybą ir prašo suvienodinti, suderinti taisyklės tam, kad išvengtumėm per daug didelių problemų, uh, sudėtingų nuostatų ir taip toliau. Bet iš esmės turiu pasakyti, kad ta biurokratija, kurią jūs minėjote, sukūriama ne audito rūmų. Na, bet jei yra reglamentas, yra taisyklės, yra teisės aktai ir jeigu tos taisyklės pažeidžiamos, reikia turėti būdą kažkaip visą tai patikrinti ir tai yra mūsų funkcija ir jos mes keis negalime, ji yra numatyta. Mes tikrai nesame kažkokie žiniai, kurie galime numatyti ateitį. Ne, mes tiesiog turime laikytis tų taisyklių, kurios yra nustatytos tarptautiniuose apskaitos standartuose. Ačiū. Allora. <clears throat> Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Transparency International organizacijos atstovai, kuri kalbės apie skaidrumo aspektus finansuojant e, Europartijas. Vėlgi norėčiau pasisakiusiai rekomenduoti kalbėti neilgiau nei penkias minutės. Taigi dabar žodis poniai Majer. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą, už pastebėjimus, pasisakymus dėl e, skaidrumo klausimų. Visų pirma, norėčiau pasisakyti, dėl ko mes šiandieną pasisakome. Todėl, kad Transparency International įvertino politinių partijų finansavimą ir nusprendė, kad e, šioje srityje kyla labai didelė rizika, korupcijos rizika. Būtent dėl tos priežasties ir atvykome e, čia e, kalbėti nes nustatėme, kad korupcija gali būti susijusi su dviems aspektams. Tai yra visų pirma pinigai gali būti netinkamai panaudoti siekiant naudos arba, pavyzdžiui, e, gali būti siekiama e, netinkama įtaka per į ataskaitas neįtrauktą paramą. ES e, reikia laikytis kelių rekomendacijų, visų pirma, kurias parengė Greko, apie tai nekalbėsiu. Toliau dar yra Junktinių tautų konvencija kovai su e, korupcija. Čia 7 e, straipsnio 3 dalyje yra rašoma, kad ES, kuri taip pat yra ratifikavusi šią konvenciją, tai yra pati ne tik ES šalis, bet ir pati ES ratifikavusi šią konvenciją. Taigi ES yra įsipareigojusi padidinti e, skaidrumą e, politinių partijų finansavimo kontekste. Transparency International ES biuras įvertino e, pateiktus visuomeniai dokumentus, įvertinti, ar iš tiesų e, politinių partijų uh, E, finansavimas yra skaidrus dalyk, e, dalykas. Mano kolega, jis e, analizavo šiuos dokumentus ir jeigu turite klausimų, juos jis galės atsakyti. Taigi, mes įvertinome tą viešai pateiktą informaciją ir pastebėjome, kad kalbant apie biudžetą, kuris yra skiriamas politinėms partijoms, didėja kasmet, apytiksliai 25 procentais. Tuo tarpu bendras e, biudžeto padidėjimas yra daug mažesnis. E, todėl didelė e, biudžeto ES dalis skirta yra politinėms partijoms. Taigi, atsižvelgiant į mūsų analizės rezultatus, parengėme ataskaitą, kurią galite rasti mūsų internetinėme puslapyje, taip pat šioje salėje. Ir ataskaitoje pateikėme penkias pagrindinės pastabas. Visų pirma, vertiname tai, kad Europos politinės partijos bei politiniai fondai viešina ataskaitas internetinėse svetainėse. Taip pat džiaugiamės tuo, kad dauguma tokių ataskaitų yra standartizuotos. Naudojama standartizuota lentelė, kaip pasiūlė Europos parlamento biuras. Taip pat džiaugiamės, kad dėl tų ataskaitų yra atliekamas auditas. Dabar 2010 metais vis dėlto Europos parlamentas užfiksavo tam tikrus netikimus. Taigi pats parlamentas e, nustatė tam tikrus netitikimus dėl to, kaip yra finansuojamos euro partijos ir patvirtinę 2008 metų biudžeto įgyvendinimą. Taigi buvo teigiama, kad ataskaitos yra tiesiog e, nuskanuojamos PDF formatu ir tik prieinamos tokiu formatu. Ir dėja buvo sakoma, kad negalima palyginti tokių ataskaitų, ypač tokiams organizacijoms kaip mes, kurios e, atliko tokį dokumentų įvertinimą. Pavyzdžiui, mes negalime parsisiųsti dokumentų Excel formatu ir jų palyginti. Taigi toks e, dokumentų ir duomenų palyginamumas e, dar nėra galimas. Dar vienas pastebėjimas. Standartinėse formose, kurios buvo naudojamos, yra e, rašoma tik tai apie įnašus natūrą, tačiau nieko nerašoma apie paramą natūrą, kas mūsų nuomonė būtų pageidautina. Ir toliau tik tai dvi partijos pareiškia, kad gavo paramą 2009 metais, taigi ne visos pateikė informaciją. Be to, e, mums kyla problemų dėl to, kad nėra pateiktų tokių nuoseklių ataskaitų dėl 2009 metų e, patirtų išlaidų e, rinkiminės kampanijos metu. Be to, trūksta detalių susijusių su tuo, kaip buvo panaudotos rinkiminės lėšos. Todėl mes e, norėtumėme, kad e, tokie trūkumai būtų eliminuoti, kad būtų atsižvelgta į mūsų nuogastavimus, todėl norėtume atitinkamai pateikti štai kokias rekomendacijas. Pilietinė visuomenė pageidautų kom, e, išsamios ir visiškai standartizuotos ataskaitų teikimo procedūros. Ataskaitas e, turi, kad ataskaitos turi būti pateiktos internetu įvairiais formatais. Taip pat daugiau dėmesio turėtų būti skirta paramai, įskaitant ir paramai natūrą, tarkim, remiant e, partijos renginius, bet to reikėtų e, padidinti e, finansinį skaidrumą dėl turimų ir perkelimų finansinių lėšų. Na ir dar paskutinis dalykas yra susijęs su rinkimais 2014 metais. Transparency International norėtų gauti specialią e, Europos parlamento rinkimų finansinę ataskaitą, kaip ir siūlė ponas Galie. Na ir paskutinis dalykas Mes taip pat norėtumėm pritarti pono Galyjas pasiūlymui, kad reikėtų padidinti kontrolės priemonės. Jos yra reikalingos e, apsaugoti tas ES lėšas, kad jos tinkamai būtų panaudotos. Taip pat norėtumėm pritarti pono Molek Morlok e, pasiūlymui dėl sankcijų, e, kurios yra reikalingos apsaugoti ES lėšas. Be to administracinės e, sankcijos turėtų būti taikomos, jeigu, pavyzdžiui, e, būtų nustatyta, kad buvo netinkamai panaudotos atitinkamos lėšas. Ačiū. Ačiū Jums už tai, kad e, taip trumpai kalbėjote, kad parengėte dokumentą. Dabar matau, kad žodžio prašo kolega DAF. Prašome. The... Pirmininkė, nemanau, kad reikėtų perdėti problemą. Patimintis, kad Europos politinės partijos yra korumpuotos, panaudodamas savo na, galę, yra absurdiška. Tačiau problemos priežastis yra beprotiškas finansų reglamentas, kuris draudžia politinėms partijoms Europos lygmenių veikti kaip politinėms partijoms. Reglamentas draudžia užsimti kampanijomis, draudžia remti kandidatus, ir ne tik tiesiogiai remti nacionalinės politinės partijas ir ne, netiesiogiai taip pat. Visi žino, kad tai yra absurdiška. Visą tai priveda prie kūrybiško, taip sakant, kūrybiškos apskaitos. Ir visi tuo užsieima, visi supranta, kad taip yra, tačiau užsieima šią, šią absurdiškų sukčiavimų. Aš tikiuosi, kad ponia Janaku bus pakankamai radikali ir e, panaudos savo rašiklį pakeisdama finansų reglamento septintą straipsnį, kad būtų leidžiama tai, kas dabar draudžiama. Visiškai neįsivaizduojama, kad galima būtų renkti kampanijas pagal transnacionalinius e, sąrašus, jeigu viešai nefinansuosime iš ES biudžeto e, šių kampanijų. Jeigu parlamentas nepadarys nieko reformuodamas partijų politinius įstatus, iki 2014 metų, tai jis turi padaryti bent jau tai. Grazie, il segretario del Partito Popolare Europeo. Il... Ačiū. Ponas Vandeputė, Europos liaudės partijų generalinis sekretorius. Ačiū, pirminkė. Šiandien šį rytą turėjome galimybę pateikti savo nuomonę apie generalinio sekretoriaus Klauso Velę pasiūlytą peržiūrą. Ir norėčiau kelias minutės užimti jūsų laiko ir padėkoti jums, jūsų komisi, komitetui už šią iniciatyvą. Mums buvo labai malonu išgirsti specialistų e, iš universitetų ir iš audito rūmų, taip pat parlamento narių pasisakymus. Tai buvo labai naudinga ir tai parodė, kad apskritai yra šiems siekiams didelis pritarimas. Europos politinės partijos yra gana naujos, dauguma įkurtas 8-9 mečiuose, tačiau užtruko daug laiko, kol visą tai atsirado sutartise. Kelias buvo ilgas, tačiau dar nueiti liko irgi toli. Ir čia ant kortelių mes dar matome, kad tai yra partijų frakcijos. Tai reiškia, kad mes ir šiuose rūmose turime e, kovoti dėl mūsų pripažinimo. Mes nesame frakcijų priedai, mes esame nepriklausomos politinės partijos. Nuėjome toliau, toli nuo Maastrichto iki Nicos, ketvirtų metų reglamento, jo peržiūros septintais metais ir, man atrodo, mes artėjame prie fantastiškos ankstesnių reglamentų peržiūros, kas pagerins, na, palengvins iš tikrųjų mūsų gyvenimas, mažins biurokratiją, kuri mums, mus spaudžia. Tačiau e, tai taip pat e, atitiks ir Transparency International e, raginimus. Na, turiu Jums pasakyti, kad nesitikėkite, kad mes Jums pas, e, paskelbsime viešai Excelio bylą Aišku, PDF bylas mes jums pateiksime bet e, viešai, bet e, Excelio bylų tai ne. Mes, aišku, pasirengę didinti skaidrumą kaip tik įmanoma, vykdyti auditus. Klausavėlės pranešime sakoma, kad Europos parlamentas paskirs bendrą išorės auditorių. Gerai, tačiau nuo tada, kai mums bus taikomas Europos, įstat, taikomi Europos įstatai, nes kol kas mes turime laikytis Belgijos įstatymų ir mes esame nepelno organizacija pagal tos įstatymus ir mes pagal tai turim, pagal jų teisės aktus turime paskirti uh, auditorių. Taigi, reikia rasti būdų, kaip sureaguoti į jūsų klausimus. Na, Manau, kad e, mes visi tikrai džiaugiamės, kad sugebėjome žengti tą žingsnį pirmin. Esame pažengę labiau nei 2004-aisiais, kalbant tai yra apie mūsų politinę svarbą europinėse diskusijose. Ir manau, kad e, tam, kad darbas būtų sėkmingas, reikia legitimumo. Taip pat buvo kalbėta apie kriterijus ir pono Hefner pasiūlymas, mano nuomonė, buvo labai geras, labai įdomus. Kodėl? Todėl, kad yra tas skirtumas tarp politinių partijų pripažinimo ir vėliau kriterijų nustatymo tam, kad galima būtų gauti finansavimą iš Europos parlamento. Pasiūlymas tikrai labai geras. Toliau, vidaus demokratija, su jie susijusios priemonės. Taip, visi turime statutus, tačiau manau, kad tikrai juos galima gerinti, gerinti tą vidaus demokratiją, internetinės klausimynais ir taip toliau. Toliau atskirų parlamento narių, atskirų partijų narių vaidmuo. Taip, tai labai svarbu, reikia sistemos remti tuos narius, tačiau jie neturi balsavimo teisės. Mes juos kviečiame dalyvauti mūsų grupėse, diskusijose, tačiau jie neturi balsavimo teisės. Taigi mes esame narių, partijų narių alijansas, ir tuo pat metu leidžiame atskiriem nariam dalyvauti mūsų darbe, bet tas balsavimo teisės elementas yra labai svarbus. Vis dėlto manau, kad mes jau įgyjame tam tikrą pagreitį, tampam vis svarbesniais veikėjais politinėje sistemoje ir e, pono DAF pranešimas dėl rinkimų, dėl partijų yra labai geras ir jo teigiamas pasiūlymas yra geras kalbam apie tam tikrus simbolius, simbolinius skaičius, apie atstovavimą ir tai labai svarbu. Yra ta mintis, kad reikėtų galbūt skirti kandidatus į E, Europos komisija, tai įdomi mintis, tačiau yra labai nauja ir turbūt dar anksti apie ją kalbėti, bet jeigu bus priemonės, bus legitimumas, situacija pasikeis. Taip pat nepamirškime, kad yra ir piliečių iniciatyva ir nepamirškite vaidmens, kurį gali suvaidinti Europos politinės partijos. Tad aš kalbu savo partijos vardu, buvo malonu dalyvauti šioje diskusijoje ir ačiū už tai, kad pakvietėt ir leidot pristatyti mūsų pasiūlymus ir ačiū už paramą. Grazie anche a lei. Invece do la parola alla signora onorevole. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Janaku, kad jie apibendrintų diskusijas. Ačiū pirmininkė. Tikrai šios dienos klausimas, klausimai buvo labai įdomus paskutinės dvi prezentacijos ypatingai auditorumų prezentacija, taip pat Transparency International atstovės prezentacija. Jose, manau, buvo lyg ir apibendrinti tie svarbiausi aspektai, kuriuos minėjo visi pasisakiusieji šiandien, tai yra taisyklės dėl Europos politinių partijų. Svarbiausia yra tai, kad viskas, ką aptariame Europos politinių partijų statuto kontekste, turi būti įgyvendinta. Tai yra teisinės nuostatos, fiskalinės nuostatos. Nemažai kalbėjome apie fiskalinį mokesčių aspektą. Kai kurios minėtos nuostatos bus neįmanomos, jų nebus įmanoma įgyvendinti, tačiau yra daug kitų aspektų, pavyzdžiui, partijų darbuotojai, nepamirškime, kad galim kalbėti ir apie darbuotojų statutą, ir apie tai, kaip jie yra įdarbinami, kokie jiems rengiami konkursai. Aš e, kalbu ne apie tai, kad e, reikia visų darbuotojų statusą suvienodinti, ne, bet kalbu apie tinkamą juridinį statusą, apie tinkamą statutą visiems. Transparency International iškelti klausimai bei auditorumų iškelti klausimai buvo labai įdomus. Ir tikrai kyla klausimas, ar nėra piknaudžiavima gale ir valdžia, nes kalba sukasi apie gan didelius pinigus. Vis dėlto reikia apsispręsti, koks bus kitas mūsų žingsnis Norime, kad egzistuotų partijos, kurios turi bent vieną atstovą Europos parlamente. Ir taip pat reikia numatyti taisyklės ir tų partijų remėjams, sukurti ir jiem kažkokį statusą. Visą tai dar turėsime aptarti, apmastyti, išsiaiškinti, koks bus uh, E, dukterinių arba seserinių partijų statusas, apie tai kalbėjo ir audito rūmų atstovas. Taip pat gal reikės kažkokių prevencinių priemonių, pavyzdžiui, prevencinio audito. Tuomet galėsime geriau išsiaiškinti, kaip įvairios partijos išleidžia lėšas. Tad galimybių yra daug, jas dar turėsime aptarti. Norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo diskusijoje audito rūmų atstovui, Transparency International atstoviai, taip pat profesoriams, kurie pasisakė. Turiu pasakyti, kad mane tikrai džiugina šios dienos pirmoje pusėje vykusios diskusijos su politinių partijų generaliniais sekretoriais, vadovais, aukšto rango E, politikais, pareigūnais, kurie dalyvavo mūsų diskusijose. Jie jau daug metų dalyvauja e, politinėme gyvenime, tikrai galėjo pasidalyti savo patirtimi. Tačiau dabar jau nebegalime kalbėti vien tik apie tokį siaurą klausimą kaip finansavimas. Turime žvelgti plačiau, pradėti platesnės diskusijas, pradėti galvoti apie tai, kaip steigti teisinį juridinį statusą politiniam partijom, kad jos susilauktų didesnės pagarbos. Man atrodo, kad e, kažkoks Belgijos nevyriausybinės organizacijos statusas nebūtų geras sprendimas, nes jis nebūtų visur pripažįstamas. Reikia ieškoti aiškesnio sprendimo. Reikia parengti statutą, kuris tiek politinė, tiek teisinė prasme būtų geras, tvirtas ir kuriam galėtumėm pritaikyti tam tikrą apmokestinimo sistemą. Tokiu būdu išspręsime ir klausimus, kurie keliami Andrew Duff pranešime. Tai yra, galėtumėm sukurti bendrą transnacionalinį sąrašą aišku, narius to sąrašo galėtumėm dar aptarinėti, bet pats principas, mano nuomonė, būtų geras. Vis dėlto tokio žingsnio negalėsime žengti, kol neišspręsime klausimo dėl Europos politinių partijų statuto. Nes kol kas, kaip matome, klausimų kyla labai daug, klausimų dėl to, kaip taikyti įvairias taisyklės ir kol kas visus tos klausimus atsakyti negalime. Pirmininkė, viskas, kas buvo šiandien išsakyta, tikrai buvo itin naudinga, tikrai padės man parengti pranešimą. Ir manau, galime daryti išvadą, kad reikia tikro statuto, tokio statuto, kuris būtų taikomas visiems. Aišku, to statuto detalės dėl narystės, atskiros menų narystės, pavyzdžiui, kiti klausimai dar bus sprendžiami ateityje. Na, o dabar tiesiog reikia apsispręsti, ar mes pasiruošę žengti kitą žingsnį. Aš parengsiu pranešimą, remdamasi generalinių sekretorių pateiktą informaciją, nes juose yra labai daug svarbių idėjų dėl finansavimo. Ir dėl finansavimo dar labai svarbus aspektas yra, kad viskas būtų aišku, viskas būtų skaidru. Tai ypatingai svarbu. Ir pabaigai noriu dar padėkoti komitetui, komiteto darbuotojams, kurie dalyvavo diskusijoje. Ji tikrai buvo itin įdomi. Ačiū. Grazie anche lei, eh, onorevole Giannacau, e grazie. Ačiū pranešėjai. Ačiū taip pat norėčiau pa padėkoti Jums už ateities darbus. Kitas mūsų posėdis įvyks 31 dieną ir tuo metu jau turėtumėm Jums aptarti Jūsų pranešimą. Nežinau, ar visa ši informacija, kurią gavome, Jūs sugebėsite ją įtraukti į savo pranešimą. Taigi, Kaip minėjau, šis klausimas bus analizuojamas e, pirmadienį, 31 sausio, nuo 3 e, valandos, po to dar vienas susitikimas 1 vasario nuo 9, bet to bus organizuojamas dar specialus ypatingas susitikimas 7 e, vasario, jo metu bus aptartas DAF pranešimas.